Okay, colleagues, if I can... Labas rytas, kolegos. Noriu pradėti posėdį. Žinau, kad matau, kad nedaug salėje dalyvių, tačiau aš paskutinį kar... paskutiniais metais pirmininkauju, tai nenorėčiau, kad įsivyrautų praktika vėlavimo. Uh, Matote darbo tvarkės projektą, ar visiems tinka jisai. Taip pat turime patvirti protokolą posėdžio, posėdžių vykusių 20-26 balandžio ir gegužės 6-7. Prieš perėdamas prie Dominiko pranešimo norėjau komiteto nariams, kad mūsų e, viena iš vyriausių, ilgiausiai dirbančių asistentų Džiūris iš Jorgo e, Laisvido e, biuro, grįžta į Austriją, ji e, dirbs teisėje Austrijoje ir manau, kad jos darbas čia buvo tikrai puikiai e, praktika. Ar norite, ką nors pasakyti, dėkui pirmininkė, ponas Lafidas, kad paminėjote šį klausimą. Norėjau pasakyti, kad Man buvo nepaprastai malonu dirbti kartu su Judit. Nežinau, ar mano darbas pagerės ją išėjus. Pamatysime, gyvenimas tęsiasi. Tačiau oficialiai norėjau padėkoti e, Juditai už puikų darbą, už draugystę. Buvo labai malonu dirbti kartu. Ačiū. Tiki, e, e, noriu patinkėti Jums e, kuo geriausios sėkmės naujame darbe. Dabar atsargiai elgitės Austrijoje. Būkite atsargus. Ir gal, ką nors, kai išgirsite mano pavardę, tai prisiminkite, kas buvo tas Simpsonas. Kitas klausimas, Dominik Rikė pranešimas, e, laivų renginiai. Dominik, žodis jums. Labai ačiū pirmininkė. E, parengiau pranešimą apie laivų įrenginius. Tai nesusiję su visais renginiais, bet tai yra navigacijos, daugiausiai įranga santilaivuose. E, e, tarptautiniai sustarimai e, reikalauja, kad vėliavos valstybės užtikrintų, jog tam tikri laivuose sumontuoti renginiai tiktų saugos reikalavimus susijusius su modeliu, konstrukcija ir veikimo charakteristikomis ir siekiama suvienodinti reikalavimus, kad nesiskirtų įranga e, laivų priklausančių vienai ar kitai valstybei. E, yra problemų perkeliant nuostatas e, buvusios direktyvos, taip pat valstybės narės nepakankamai veiksmingai įvertino, kokia yra įranga nevienodai atlieka vertinimą, dėl to kilo labai daug e, skirtumų atsirado. Komisija pateikė pasiūlymą, kad išspręstų šias problemas e, ir tokiu būdu bus užpildyta teisinė spraga. Taip pat e, bus reikalaujama e, įdėkti atinkamą įrangą, suvienodinti principus ir užtikrinama tokiu būdu bus didesnis saugumas. Aš pateiksiu keletą e, pakeitimų, kuriuose pirmiausia nu, yra problemų, pavyzdžiui, kiek reikia saugoti techninius dokumentus E, per kiek reikia e, įvykdyti reikalavimus, jeigu suteikta yra išimtis. Kitas dalykas. E, patikra įrangos elektroniniai elektroninės žymės tas būtų, toks būtų geras kelias, tai leistų patikrinti e, laivų įrangą kur kas greičiau, nes yra ir e, jūrų laivų įrangos klastojimo daug atvejų. Taip pat e, rinkos priežiūra turėtų atitikti tikslus, būti proporcinga nereikėtų numatyti pernelyg didelės e, administracinės naštos. Ir aš pasiūlysiu dar kitų pakeitimų dėl deleguotojų aktų, apie kuriuos visi viską žino. Ir taip pat e, bus kai kurių pakeitimų dėl patikslinimo teksto. Tai tiek, pirmininkė. Thank you very much. Mr. Fleckenstein. Labai ačiū, ponas Fleckenstein. Yeah. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą puikų darbą. Iš esmės, mes galime pritarti komisijos pasiūlymui ir tam, ką būtent aprašė ponas Reikė. Didelių problemų nėra. Yra tik tai trys dalykai, dėl kurių aš norėčiau šiek tiek pasitarti ir kuriuos mes dabar kaip tik aptarinėjame ir dėl jų pateiksime savo pakeitimus. Pirmas dalykas tai yra e, patentų tikrinimas, būtent e, tų notifikuotų įstaigų. Ir šios e, įstaigos turi užtikrinti, kad laivo įranga atitinka tarptautinio nuostato reikalavimus Būtent tai yra vien tik tai techninio pobūdžio tikrinimas. Šiuo metu tos įstaigas e, neturi tokios kompetencijos e, tikrinti patentų ir licencijų. nes būtent e, šis patikrinimas susijęs ne tik su techniniu patikrinimu, bet ir su teisiniu patikrinimu, todėl tai viršė jų kompetencijos ribas. Antras dalykas tai yra e, informacijos perdavimas toms paskirtosioms e, įstaigoms. Aš manau, tai neturėtų būti privalomas reikalavimas. Komisijos pasiūlyme yra nurodoma, kad šios paskirtosios įstaigos už tos pačius produktus turi e, parengti atitikties e, vertinimus. Taigi e, turi būti pranešama informacija tiek apie neigiamas, tiek apie teigiamas išvadas šio vertinimo. Ir, ir tas informacijos teikimas iš esmės kur, tai pačiai institucijai, kuri atlieka tikrinimą. Tai nežinau, ar tai būtų didelė pridinė vertė. O trečias dalykas man bent jau yra aiškus. Pasiūlyme numatyta, kad tos skirtusios įstaigos turėtų saugoti mm, atlikties deklaracijos kopiją, bet kelius metus Bet, bet kokiu atveju ta, ir taip yra įpareigotas tos įstaigos e, saugoti tas kopijas. Tai aš sakyčiau, kad tai yra toks e, dvigubas, e, dvigubas reikalavimas. Tiek gamintojas ir tiek įstaiga turi saugoti dabar tuos, tas kopijas. Tai aš net nežinau, čia yra per didelį jų biurokratiją. Tai yra tokios mano pastabos. O, o visa kita tai dėl, dėl kitų dalykų neprieštaravome komisijai. Čia ponė Maisner, liberalų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už e, puikų darbą. Ir e, iš tikrųjų, čia nestiktinai tikriausiai mes e, iškeliame tas pastabas, nes Knutas Lekenštainis ir aš esame iš Šiaurės Vokietijos, mes šiek tiek suprantame tos dalykus. Ir šiuo atveju mes norime pagerinti saugumą laivuose, kad nelaimio atveju būtų geriau reaguojama. Ir kai kuriais atvejais reiktų, žinoma, e, pažiūrėti, kur biurokratinius reikalavimus reikia sugriežtinti, kur ne. Todėl aš turiu beveik tuos pačius punktus iškėlusi kaip ir panas Fleckensteinas. Pirmiausia, e, su tais e, patentais, nes patentų autentiškumą negali tos paskirtosios įstaigos tikrinti. Na, techninė, techninio vertinimo arba techninio audito institucija tikrai negali patikrinti įvairių teisinių aspektų. O tos kopijos, to atitikties deklaracijų, tai kad jos turi būti išsaugomos dviejose įstaigose, tai yra pas gamintoją ir pas instituciją, tai iš tikrųjų manau, kad šiuo atveju tikrai per daug didelis biurokratinis reikalavimas. Mes turime saugumą užtikrinti. Dar kitas dalykas 13 straipsnėje pirmoje dalyje kalbama apie tai, kad e, įgalioti asmenys turi būti nurodyti, kurie, kurie turi nustatyti būtent tuos įrangos elementus, kurie pagaminti už ES ribų. Ar iš tikrųjų tai įmanoma padaryti, tai afiks reikalavimas įmanomas. Ar e, turi tie gamintojai, mm, sakykime, tiek daug pajėgumų, kad galėtų turėti savo atstovybę ES, kuri būtent ir garantuotų, kad ta, ta įranga atitinka nustatytus reikalavimus. Pane Kramerį. Ačiū. Aš norėjau padėkoti mm, Keith Taylor vardu pranešėjui. Iš tikrųjų, testavimo arba e, išbandymų standartai turėtų būti e, išbandyti, turėtų būti griežtesni, turėtų būti įgyvendami ir geriau. Bet šiuo atveju, man atrodo, kad tie reikalavimai perkeliami į nacionalinių teisės e, aktus nepakankamai greitai. Kartais ekspertizės yra klastojamas, mes turime to išvengti. Ir manau, kad mūsų reikalavimai, tai yra saugos reikalavimai, turėtų būti paversti atinkami standartais, kurie būtų taikomi ir pasauliniu lygiu. Bet be kokio atveju Keith Taylor vardu norėčiau padėkoti, ponui Rikė, už puikų darbą. Ačiū, ponas Bradburn. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu kelias pastabas techninio pobūdžio. Pirmiausia, aš manau, kad Vienas dalykų, kur šiek tiek abejoju dėl šio pasiūlymo, nes man atrodo, kad yra bandoma išplėsti komisijos kompetencijos ribas. Na ir pažvelgus į pasiūlymo dėl deleguotojų aktų detalės, panašu, kad jų taik, taikomumas yra neribojamas ir laikotarpis yra neribojamas, dėl to man šiek tiek neramu. Na, kalbant labai konkrečiai, vienas dalykų, dėl ko turėtumėme būti atsargus, būtent, kad nesukurtumėme paralelinės sistemos šalia tos, kuri jau egzistuoja tartutinėje jūro organizacijoje. Ir keli kolegos jau tai minėjo, minėjo, kad mums reikia pasaulinių standartų šioje srityje. Ir aš nenorėčiau kad būtų prieštaraujama tai sistemai, kurie egzistuoja, ar būtų kuriama paralelinė sistema. Juk egzistuoja sistema, prie kurios yra prisijungusios valstybės narės. Na ir tas rytis, kuri mane labiausiai neramina, yra susijusi na, su kaštais, nes niekur tame dokumente, kurį skaičiau, nėra komisijos pateikti kaštų įvertinimai. Pavyzdžiui, vairo žen, žymės pakeitimo, etikečių įdėgymo ir pan, elektroninių etikečių įdėgymo kaštai ir panašiai. Taigi, atsižvelgus į kitas siūlomas priemonės, panašu, kad kaštai smarkiai šauks. Taigi dėl to labai abejoju dėl šio pasiūlymo vertingumo. Na ir tikiuosi, kad ponas Rykė atsižvelgs į tas pastabas ir abejones, kai apsvarstys mūsų pastabas ir galbūt aš netgi pasiūlysiu kelis pakeitimus su to susijusius ponas Kūnė. Ja, danke, Herr Vorsitzender, danke auch an äh, Dominik Rike. Ačiū, pan pirmininkė, taip pat ačiū padėkoti pranešėjų ir šešėlinės pranešėjams už äh, įdomų pranešimą. Žinoma, äh, galima manyti, kad visos jūrinės valstybės yra atstovaujamas tarptautinėse organizacijose, tarp, pavyzdžiui, kad ir įmo, ir laikosi tų organizacijų nustatymo, tai SOLAK e, susitarimo ir ten aiškiai pasakyta, kokie navigacijos instrumentai yra naudojami e, plaukiant jūrose, kokios gelbėjimo priemonės yra naudojamos ar keliaiviniuose, arba krovininėse laivuose, arba, arba kruiziniuose laivuose. Tačiau mes sustarėme su tokia situacija ir vis dažniau, kad standartai, ir kaip ponas Fleckensteinas e, teisingai pabrėžia, kad tie standartai, kurių reikalaujama, nėra tikrinami ir vertinami. Tai būtent čia kalbant apie navigacijos arba gelbėjimo priemonės arba laivo stabilizavimo įrenginius. ar jie, pavyzdžiui, tie renginiai atitinka, atitinka e, sertifikatų ir patentų reikalavimus. Todėl aš pačiu, kad būtina juos patikrinti, tuos prietaisus įrenginius, kurie yra įmontuoti Europos Sąjungos e, kruiziniuose, keleiviniuose ir krovininiuose laivuose. Ta, žinoma, reglamentas neturi būti per daug griežtas turi būti suteikta galimybė įmonėms, kurios būtent užsijima laivybą, pateikti tuos patentus ar licencijas. Mm, tai yra viskas skirta įgulos keleivio saugumui ir galiausiai siekiant išvengti susidūrimų jūroje arba didelių nelaimių. Todėl aš manau, kad e, mes turėtume pritarti šią direktyvai, bet e, e, neturėtų būti ir keliama per daug biurokratinių reikalavimų. Thank you very much. Ačiū. Komisijos vardu ponas Karamicos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Rikė už puikiai parengtą pranešimą. Jis yra gerai subalansuotas, mano manimu. Mes manome, kad dauguma pasiūlymo pakeitimų yra primtini. Labai svarbu paskubėti svarstant šį klausimą dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl supaprastinimo. Ir aš manau, kad pasiūlymų yra bandoma įdėkti paprastesnę sistemą ir perkelti tarptautinės jūrų organizacijos reikalavimus ES teisyną. Ir čia pasiekta tikrai daug pažangos lygnant su ankstesnė jau veikiančia direktyva. Na ir dar tai, ką minėjo pastarasis kalbėtojas, labai svarbu Europos gamintojams suteikti privalumą, nes labai daug įrenginių yra, kurie nėra teisingi, nėra gerai pagaminti. Taigi labai svarbu, kad visa tai, kas pateks į jūrą, būtų tinkama ir gera įranga. Uh, direktyvoje numatyti procedūriniai pakeitimai, kurie e, nėra suderinti su Lisabono sutartimi, tačiau tai leistų e, greičiau įdėkti naujus tarptautinius standartus, kuomet jie pasirodys ir tai yra labai svarbu pramonės šakai, kalbant apie laivų savininkus ir įrangos gamintojus. Taip pat norėčiau pažymėti, kad taryba ir Airija, pirmininkaujantį Airiją, siekia padarė daug pažangos iki tarybos posėdžio, kuris vyks kitą savaitę, taigi labai džiaugiuosi, kad ir parlamentas šiek tiek skuba ir paspartina tempą, nes susitarimus, tikiuosi, institucijos pasieks gan greitai. Ir norėčiau pabrėžti dar vieną klausimą, kurį minėjo kalbėtojai. Būtent e, institucijų nuomonės gali skirtis tik dėl deleguotojų aktų, tai čia reikia uh, labai atvirai vertinti situaciją ir žiūrėti, kaip būtų galima suderinti tas, tuos nuomonių skirtumus. Na, bet bendrai norėčiau pasakyti, kad e, iš ties pranešimas yra gerai subalansuotas ir mes galime pasiekti greitai pažangos šioje srityje ir patvirtinti e, dokumentą, e, kuo galima greičiau. Dėkoju. Ačiū, ponė Karamicos. Dominikai, ar norėtumėte ką nors pridurti? ponė pirmininkė, aš atidžiai klausiausi visų pastabų, pasižymėjau ir mes dirbsime kartu su šešėliniais pranešėjais, kad galėtumėme kuo galima greičiau užbaigti šį darbą. Dėkuoju. Ačiū. Norėčiau informuoti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 5 diena, 12 val. dienos. Balsuo, balsavimas transporto komitete vyks Liepos 9 dieną o plenarinėme posėdėje tikėtina, kad rugsėjai. Taigi, pakeitimų patikimo terminas, dar kartą sakau, yra birželio 5 diena, 12 valanda dienos. Dėkoju, periname prie kito klausimo. Aplink, poveikio aplinkai vertinimas ir nuomonės projektas Josefas Kučieri parengė nuomonę. Prašau, Josefai, žodis e, tau. Tiesiog prezident. Dėkuoju, pirmininkė. Tai yra nuomonė, kurios buvo paprašyta pateikti mūsų komitetui dėl pranešimo, e, kurį rengia aplinkosaugos komitetas. Tai yra susijęs su tarybos direktyva. 2001 metų direktyva 92 e, susijusi su tam tikrais projektais ir jų galimų poveikių e, aplinkai ir privačių bei viešų projektų įgyvendinimo. Šioje direktyvoje numatyti teisiniai reikalavimai projektams, kuri gali turėti svarbu e, poveikį aplinkai. Dėl to reikia priimti sprendimą, atlikti vertinimą prieš leidžiant juos įgyvendinti. Per pastarosius 25 metus daug kas pasikeitė ir e, direktyva buvo priimta prieš 25 metus pirmoji E, labai daug projektų gyvendinta e, nuo to laiko Europoje. Direktyva buvo keičiama keletą kartų, tačiau iš esmės ji nebuvo pakeista, kad atspindėtų rimtus pokyčius. Dėl to Europos komisija e, siekia vis tik tai prisiderinti prie naujos aplinkos politinės, ekonominės. Ir pateikta Buvo, kaip sakiau, daug pakeitimų, dabar pateiktas naujas e, siūlymas dėl direktyvos ir bus e, patikros procedūros sustiprintos, analizė poveikio vertinimo e, kokybė bus geresnė ir bus užtikrintas nuoseklumas vertinimo procese. Dėl mūsų komiteto Galiu pasakyti, kad e, pritariu komisijos pateiktiems pakeitimams. E, aplinkosaugos klausimai yra nepaprastai svarbus, jie tarsi neturi sienų ir dėl to ES e, mastu reikia nagrinėti tokius klausimus. Taip pat turime užtikrinti vienodas galimybės, papildomą vertę mm, veiksmams atliekamams nacionalinių E, mastu. Aš esu už pasiūlymą, tačiau manau, kad kai ką galima ir pakoreguoti, pagerinti direktyvoje. E, dėl to esu pateikęs keletą pakeitimų direktyvos pasiūlymui. Svarbiausia yra tokie pripažinti e, ypatingą specialų tarptautinių projektų pobūdį. Tai nepaprastai svarbu transporto srityje Europoje, nes daug projektų yra tarptautiniai. Pirmoji direktyva atsižvelgia į tokius projektus. Dėl to mes taip pat turėtume uh, apie tokius projektus kalbėti savo šiame dokumente. Ir tada e, atitiktų šis dokumentas transeuropinių tinklų gairės, o valstybės narės galėtų derinti veiksmus ir tokiu būdu išvengtų nereikalingos e, administracinės naštos. Taip pat uh, Mes turime nepamiršti, kad būtina kovoti su klimato kaita ir e, e atitinkamą pasiūlymą esu pateikęs, kuris užtikrinta nuoseklumą ir, e, ir kuriame klimato kaita pripažįstama atskirų veiksnių. E, ir kur taip, kuriuo taip pat atsižvelgiama į transporto sektoriaus specifiką. Tokiu būdu mes užtikrinsime e, geresnį vientisumą su e, transeuropinių tinklų principais. Taip pat minėjau ir turizmo veiklą. E, Reikia reikėtų įvertinti, kokį poveikį projektai turės turizmo sektoriui, taip pat ir istoriniams e, vietovėms, paminklams. E, vietos, kurios yra priklausomas nuo turizmo, negali nukentėti nuo tam tikrų e, projektų, dėl to reikėtų deramai vertinti, ar nebus neigiamo poveikio tokiai aplinkai ir e, darbuotojai, e, investuotojai, kitos interesuos šalis turi gauti visą informaciją apie tokius dalykus. E, galiausiai noriu padėkoti visiems, kurie man padėjo, šešėliniams pranešėjams puikiai dirbome ir dabar mielai išklausysiu kolegų nuomonės. Labai ačiū, ponas Kumutsakos. Labai ačiū, pirmininkė. Kalbame šiandien apie direktyvą, kur jau daugybę metų sėkmingai buvo taikoma, tačiau ją reikia pakoreguoti atitinkamai atsiradus naujiems duomenims, naujiems įvykiams, nes bėgant metams mes pastebėjome, kad yra spragų, e, silpnų vietų ir e, valstybės narės mm, kartais įsivelia į teisminius ginčius ir netgi teisingo teismas turėjo nagrinėti tam tikras bylas. Dėl to reikėjo atlikti direktyvos peržiūrą tam, kad būtų galima pagerinti atitinkamas jos nuostatas ir tai yra labai svarbu. E, aš esu e, transeuropinių tinklų e, klausimų pranešėjas pagrindinių, dėl pagrindinių principų. Ir noriu pasakyti, kad ši direktyva taip pat yra labai svarbi, todėl yra labai gerai, kad dabar kai mes finalizuojame transeuropinių tinklų pagrindinės gairės, e, labai gerai ir šitą direktyvą yra peržiūrėti. Baigdamas pasakytų, jog manau, kad komisijos pasiūlymas e, tikrai yra teigiamas, geras, apie tai kalbame savo nuomonėje. Pritariu e, daugumai išsakytų minčių, kurias girdėjome iš e, nuomonės referentą. Norėčiau tik tai dar vieną punktą paminėti, kuris e, man kelia tam tikrą klausimą. Tai yra septintas ir dešimtasis pakeitimai. Tuose dviejose pakeitimuose kalbama apie terminus per kuriuos reikėtų atlikti poveikio vertinimą. Pradžioje kalbama apie tris mėnesius ir sakoma, kad jeigu reikia, tai dar galima tą vertinimą pratesti trims mėnesiams. Ir um, Taip pat e, pranešė siūlo netaikyti bendros strateginės svarbos projektams šių E, nuostatų. Tokių projektų atveju, e, projektų, kurie yra bendro intereso projektai. E, jis sako, kad nereikia papildomų trijų mėnesių skirti. Aš nesuprantu, kodėl taip siūloma. Aš siūloma, kad valstybės narės kaip galima greičiau konkretizuotų tuos projektus Tačiau kyla man klausimas dėl to. Tie projektai yra nepaprastai sudėtingi dažnai, jie yra labai plataus masto. Galima sakyti, kad e, reikėtų numatyti galimybę pratesti vertinimo aplinkai analizės terminą. Kartais E, reikia, kad e, tokiems projektams būtų taikomas e, ir lankstus požiūris. Aš norėčiau pateikti pakeitimą, kad būtų galima tarsi pateisinti šį pakeitimą. Tai, mano nuomonė, yra aspektas, į kurį turėtume tikrai įsigilinti Ir aš e, manau, kad mes e, šiandieną taip pat e, turime galvoti apie transeuropinių tinklų pranešimą ir reikia suderinti šios nuomonės tekstą su tuo, ką mes sakome kalbėdami apie transeuropinius tinklus. Tiek, o tuo pačiu norėčiau padėkoti už atliktą darbą. Pone Maisner. Pone Maisner. Ačiū, mane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Jis tikrai atliko didelį darbą, tai matosi ir iš šio, šios temos pristatymo. Čia iš tikrųjų tik nuomonė pateikiama, bet kalbame apie daugybės ryčių, kurios, su kuriomis mes esame tiesiogiai susiję. Tai, e, transeuropiniai tinklai, turizmas, aplinkosauga. Tai yra visos šios svarbios rytis ir su jom yra. E, šiomis rytimis susijusi, žinoma, šitas poveikia aplinkai vertinamas. E, Aš taip pat su, susidariau su septintu ir dešimtu pakeitimu. Aš suprantu iš tikrųjų tos pakeitimus, kodėl jie pateikti. Aš suprantu, kad galima pratesti e, šitą e, leidimą, tačiau bet kokia atveju ar tai praktiškai įmanoma padaryti. Čia aš suprantu iš tikrųjų, kodėl pasiūlyti tie pakeitimai, nes mes norime, kad e, transeuropiniai tinklai būtų kaip projektas įgyventas kuo greičiau, kad nebūtų jokių vėlavimų, kurie automatiškai atsiranda, nes e, viena, vienoje atkarpoje gali būti atliekami keli poveikia aplinkai vertinimai. Na, nežinau, kaip to galima išvengti, tokių vėlavimų, tačiau bet kokiu atveju daug pasiūlymų, man atrodo, yra tikrai prasmingi. Pane Krameriai, aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Iš, iš esmės e, e, buvo pasakyta, kad puikus buvo bendradarbiavimas, norėčiau, bet e, bendradarbiauti turi abi pusės, o taip ir buvo šiuo atveju šešėlinė pranešėjai taip pat puikiai bendradarbiavo. Žinoma, ap, poveikio aplinkai vertinimai turi būti atliekami. Tai yra akivaizdu. Bet negali būti skirtingų interpretacijų Skirtingos valstybės, kurių, pavyzdžiui, pasienyje vyksta koks nors projektas, turėtų naudotis tais pačiais standartais atlikdami vertinimą. Žinoma, klimato aspektai taip pat yra svarbus ir poveikis biologiniai įvairoviai taip pat yra neabijotinos svarbos dalykas. Ir per pastarosius metus mūsų supratimas apie poveikį aplinkai iš tiesų e, e, tikrai pasikeitė į gerąją pusę. Žinoma, e, krizės laikotarpio galbūt ne visos priemonės yra taikomas, tačiau bet kokiu atveju supratimas jau yra. Žinoma, poveikis aplinkai neturėtų būti nusveriamas, žinoma, pelno vaikymuose. Mes su tuo jau susidūrime ir mūsų bendras interesas yra tas, kad jeigu jau yra taikomas poveikio aplinkai vertinimas, tai turi būti uh, iš tiesų numatomos visos, uh, visos problemos, kurios gali kilti. Todėl mes turim jau iš karto numatyti, kur galima sutaupyti ir kur gali kilti didžiausios problemos. Tai yra mūsų bendras interesas. Kitas dalykas - turizmas. Žinoma, mes susidūrėme jau su tokiais atvejais, kai turizmas gali aplinkai kenkti. Turime užtikrinti tvarų turizmą, nes kitu atveju tikrai bus sunaikinta aplinka. Žinoma, gali būti trumpo laikotarpio užtikrintas pelnas, bet kartais pakrantės, kad ir viduržėmio jūros pakrantėse, gali būti sunaikintos dėl didelio turistų srauto ir ten niekas tada nebeatvyks. Taigi tokių atvejų buvo ir kaip jau, kaip ponia Maister pasakė, mes esame iš tikrųjų ne tik tai transporto, bet ir turizmo komitetas. Todėl turime atkreipti dėmesį ir turizmą. Aš vienoje konferencijoje sustikau su, su kolega iš Bavarijos, jisai buvo e, Štraubingo meras, mažyčio miestelio, ir po 33 metų a, galiausiai a, Dunojaus a, Dunaus e, pakankama e, atkarpa e, buvo galų gale įvertinta tinkamai, poveikis aplinkai buvo tinkamai įvertintas, bet tam reikėjo 33 metų. Ir manau, kad tai yra vienas iš geresnių pavyzdžių, kaip galime dabar pakeisti mūsų sąmonę. Ačiū, ponė Foster. Ačiū, ponė pirminkė, dėkoju pranešėjai. Kelias pastabas turiu bendrai, man atrodo, kad valstybės narės poveikio aplinkai vertinimus atlieka labai gerai ir priežastis yra ta, kad sistemoje yra pakankamai lankstumo, nes visos valstybės narės taiko skirtingas procedūras, skirtingos institucijos yra įtraukiamos ir panašiai. Na, o komisija čia dabar bando palengvinti situaciją ir kalba apie transeuropinius tinklus, tačiau atidėjus tai į, į šoną, matome, kad yra šiokių tokių problemų dėl paties turinio, komisijos dokumento turinio, nes iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas yra labai gerai, jeigu taip tarsi yra įdėgiamas vieno langelio principas, tačiau viskas yra kur kas sudėtingiau, nei atrodytų iš pradžių. Nes yra labai sudėtinga suburti visas agentūras ir jeigu viena daro kažką kitą, kitą, kitą, niekuomet iš vis tas projektas nebus pradėtas įgyvendinti. Taigi, man atrodo, čia yra dėl to problemų taip pat, kalbant apie apriepties išplėtimą. Ir galiu pateikti pavyzdį. Panašu, kad Junktinėje karalystėje 2700 yra projektų, kur e, tai būtų aktualu kur turėtų būti atliekamas poveikio vertinimas. Ir tai, ką jūs siūlote dabar, tai reiškia, kad mažesni projektai yra įtraukiami ir Junktinėje karalystėje jų būtų apie 500 tūkstančių, vien tik tai Junktinėje karalystėje tai yra juokinga, nes tai kainuoja ir pinigų, ir laiko, ir tikrai nebūtina taip e, jau detaliai e, tai primesti tuos reikalavimus. Taigi, žiūrime įvairius projektus, įvairias rytis ir, aišku, dėl to reikėjo galbūt pateikti tą pasiūlymą. Bet jeigu kalba eina apie nedidelio kažkokio tai kelio e, kaime nutiesimą, galbūt tikrai nereikia čia komisijai trau, įsitraukti tą darbą. Aš manau, kad ten yra vietos valdžios institucijos, kurios puikiai tą padarytų. Na ir aš tikrai nepritarsiu e, apriepties išplėtimui. Privalomas vertinimas. Aš manau, kad statybos bendrovės tą pačios padarys. Ir dar vienas dalykas, kuris kalbate apie kredito eksportą ir Junktinėje karalystėje, kitur matyti yra techninių ekspertų taip pat, kurie yra labai gerbiami ir jūs įrašote žodį akredituotas. Tai reiškia, kad yra įdėgiama licencijavimo sistema, kurios visai nereikia. Galbūt e, valstybėse, kai kuriuose valstybėse narėse yra akredituotų e, ekspertų ir tada galima įdėti tą žodį, bet, e, bet pas mus, jeigu tai bus daroma, tai iš tiesų bus sukuriama dar sudėtingesnė licencijavimo sistema. Pas mūsų sistema yra gera, gyvybinga, poveikio vertinimai vyksta laiku, gerai ir žmonės priima sprendimus, nepaisant to, ar mes turime šią plačią poveikio vertinimo sistemą ar ne. Taigi nemanau, kad dabar reikia iš vis dar tą sistemą apsunkinti ir padaryti dar kompleksiškesnę. Taigi tokios būtų mūsų pastabos ir dar norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū komisijos vardu, ponas Ampacis. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu trumpai pasakyti, kad pirmiausia komisijos tikslai susijęs su šiuo pasiūlymu ir štai kokie pirmasis buvo pagerinti aplinkosaugos lygį ir tai turės pozityvios įtakos ir turizmui. Antras komisijos tikslas buvo integruoti labiau procesą, jeigu galima labiau harmonizuoti, kad visos valstybės narės taikytų tas pačias taisyklės ir būtų starmos bendros sąlygos, vienodos sąlygos visiems. Taigi, atsižvelgiant į šiuos tikslus, komisija sveikina pakeitimus, kuriuos pasiūlė pranešėjas ir mus tenkina pasiūlymai. E, tik tai dėl 7 ir 10 pakeitimų. Čia suprantame, kad na, čia gali kilti šiek tokių problemų dėl strateginių bendro intereso projektų. Jie galbūt turi būti aiškiau apibriešti. Ir kitas pakeitimas, kur kalbama apie tai, kad trijų mėnesių pratesimas turi būti absoliučiai draudžiamas. Bet e, na, turime atsižvelgti subsidiarumo proporcingumo principą ir galbūt toks pareiškimas yra per griežtas dėl to. O dėl kitų dalykų dar dėl to, kad sistema nelanksti, kad yra per daug prievolių, apie ką kalbėjo, ir pareigojimų, apie ką kalbėjo ponė Foster. Tas privalomas Ta privaloma prieptis gali būti e, įmanoma, tačiau proceso pradžioje Tai yra daroma siekiant labiau integruoti procesą, sutaupyti tai laiką ir pinigus. Ir tas privalomas apibrėžimas, apibrėžties nustatymas e, tikrai gali padėti įgyvendant projektus, e, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir panašiai. Dėl to mes ir laikome šio principo. Kita pastaba dėl ekspertų. 53 pasiūlymo straipsnėje apie tai kalbama, akredituoti į ekspertai yra tik viena galimybė, kuri siūloma valstybėms narėms, kurią jos galėtų pasinaudoti. Kita galimybė yra naudotis nacionaliniais ekspertų komitetais. Ir aišku, Junktinėje karalystėje ekspertai turi daug patirties, tačiau komisijos vertinimu mes pateikėme šios pasiūlymus dėl to, kad norėjome įvertinti ekspertų ataskaitų kokybę, jeigu ataskaitos nėra tinkamai rengiamos, tuomet kompetitingos institucijos priima sprendimus ir jeigu tos poveikio vertinimo ataskaitos nėra aukštos kokybės, dėl ta, tada galbūt, na, ir reikia tų akredituotų ekspertų, galbūt akred, žodis akredituotas jau iškart implikuoja tam tikrus papildomus e, kaštus, tačiau pačios valstybės narės pasirinks, kuri sistema joms yra parankesnė. Dėkoju. Ačiū. Pone Kučieri, ar norėtumėte ką nors pridurti? Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms. už labai vertingas pastabas. Aš atsižvelgsiu į kolegų pasiūlymus dėl 7 ir 10 pakeitimų dėl to, kad projektai nebūtų vilkinami. Na, dėl to galime padiskutuoti dar kartą, jeigu kolegos mano, kad, kad reikia patobulinti tekstą, mes galime tą padaryti ir norėčiau priminti kolegoms, kad pakeitimų patikimo terminas yra birželio ketvirtoji. Taigi laiko tikrai yra labai nedaug diskusijoms, e, dėl to reikia aptarti visus reikalus, kuo galima greičiau. Pirmininkas, dėkoju. Taigi dar nariams primenu, kad pakeitimų patikimo terminas yra birželio ketvirtoji diena. Balsuosime transporto komitete birželio 18 dieną, o balsuosime aplinkosaugos komitete Liepos 10 dieną. Taigi, pirmiausia, reikia nepamiršti pakeitimų patikimo termino ketvirtosios birželio. Kolego, šiokia tokia dilema, paskubėjome šiek tiek ir kito klausimo pranešėjas dar nėra atėjęs. Taip pat ir šešėliniai nėra atėję dėl kitų, kitų dviejų klausimų šešėliniai pranešėjai. Tai ga, gal kažkaip ponas Danielis galėtų pirmasis pristatyti savo klausimą, o po to pono Parnijo klaus, klausimą apsvarstysime po to. Jeigu kažkas prieštarauja, tuomet E, ne, negalėsime to padaryti, bet siūlau pono Danelis pranešimą apsvarstyti pirmiausia. Ar prieštaraujančių yra tokiam siūlymui? Na, suprantu, kad komisijos atstovų gal nėra, suprantu. Tai galime pono Danelis pranešimą apsvarstyti dabar, ar visi tam pritarė. Kągi, puiku, mėlynasis augimas e, spiros. Λοιπόν, με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους... Ačiū, panė pirmininkė. Dabar pora žodžių apie tos pakeitimus, kurias pateikė kolegos. Aš tikrai neturiu daug ką čia pasakyti. Dauguma pakeitimų yra 121 pakeitimas pateikti ir praktiškai visos temos yra aptartos, taigi didžioji dauguma pakeitimų yra susiję su tuo, kad e, atitinkama ir pranešimo logika. Tai, vadinasi, tai rodo tik tai, kad mes puikiai bendradarbiavame ir su šešėliniais pranešėjais, ir su kolegomis. Norėčiau padėkoti jiems už tą bendradarbiavimą. Taigi didžioji dauguma e, pakeitimų gali būti sutraukti į 19 kompromisinių pakeitimų. Mes e, bandome kuo trumpesnį ir aiškesnį tekstą parengti. Dar yra tik keli dalykai įdomus, didžioji dauguma e, pakeitimų yra skirti tam, kad daugiausiai dėmesio būtų skiriama poveikiai aplinkai. Ir tai yra labai svarbu, ypač kalbant apie tai, kad e, reikia plėtoti jūrų arba vandenynų ekonomiką. Mes turime ir pavyzdžių, kurie rodo, kokia jautri yra e, jūrų arba vandenino ekosistema. Ir kartais turizmas arba kai kurios kitos ekonominės e, sritis e, būtent daugiausia ir kreipia dėmesį į tai, kad būtų išlaikoma ta jūrų aplinka nepakeista, kad jinai nebūtų užteršta. Taigi didžioji dauguma e, kolegų pritarė e, mano pasiūlymams dėl e, jūrų strategijos. Bet mes neturime dar pakankamai informacijos ir nėra sukaupta dar pakankamai žinių apie šią ekonomikos sritį. Todėl būtent iškasamosios gavybos srityje arba biotechnologijų srityje dar reiktų sukauptos informacijos. Todėl labai svarbu, kad mes nuolat kreiptume dėmesį į poveikį aplinkai. Norėčiau dar priminti, kad e, gavome dvi nuomonės regioninės plėtros komiteto ir žuvininkistės komiteto nuomonės, jie taip pat e, atitinka mūsų pranešimo logiką ir tekstą. Be to, didžioji dauguma pakeitimų yra susiję su tuo, kad turėtume akcentuoti ir salų apsaugą. kartais e, e, būtina akcentuoti darbo vietų kūrimą arba ekonomiką atokiose vietovėse arba salose. Taigi norėčiau padėkoti dar kartą kolegams už puikų bendradarbiavimą ir norėčiau e, padėkoti tiems kolegams, kurie pateikė pakeitimus ir su kuriais mes bendradarbiavome. Taip pat norėčiau padėkoti ir sekretariatui už vaisingą ir glaudų bendradarbiavimą. Labai ačiū. Dabar ponas Kun. Ar jūs norite pasakyti, ar iškart ponia Masner pasisakyti? Aš žinau, kad lik ponia Vlasto turi pasisakyti, bet sukeitėme čia viską vietomis. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui. Žinoma, šis pranešimas yra labai svarbus. Tai būtent e, kaip mes ateityje planuosime e, savo jūrų teritorijas, kaip vykdysime veiklą jūrose, kaip mes planuosime savo laivybą, savo uostus, rekreacinę veiklą, turizmą. Na ir kaip mes visą tai suderinsime, vis tas ekonominės rytis, tai yra labai sudėtinga užduotis. Ir kolega Darnelis, mano nuomonė, labai gerai suderino visus tos mūsų pakeitimus, mes jį paremsime. Mums labai svarbu taip pat kad, kad ES gautų iš to pridėtinės vertės. Nes situacija kai kuriuose valstybėse narėse yra labai sudėtinga, tai būtent ekonominė situacija, todėl mes turėtume paskatinti ekonomikos atsigavimą tose valstybėse. Ir čia jūrų e, ekonomika iš tiesų gali prisidėti prie to. Ačiū, panė Maisner, liberalų vardu. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui e, Spyros. Mes tikrai puikiai bendradarbiavome. Aš buvau šešėlinė pranešėja, o jis pranešėjas. Ir kaip, kaip, kaip, kaip ponas Kūnas kaip tik tai pasakė, e, šitas mėlynas augimas yra labai svarbus. E, aš norėčiau pacituoti ponę Merkel, kuri pasakė, kurie atsakė į klausimą, kaip jūs ekonomiką galėtumėt paskatinti, tai būtent jūros politika tam gali padėti, atsakė mūsų kanclerė. Aš manau, kad integruota jūrų politika ir jūrų ekonomika kaip tik tai prisidėtų prie Europą 2020 strategijos tikslų siekimo. Aš praėjusią savaitę buvau Maltoje, Europos e, jūrų dienoje, kaip Europos parlamento narė ir kaip tik tai šio šventės atidarimo metu kalbėjau ir atkreipiau dėmesį būtent į tai, kad mes e, jūrų ekonomiką ir jūrų potencialų išnaudojimą kreipiam labai daug didelį dėmesį. Taip, e, Bremerhavene e, kalbėjau su studentais praėjusią savaitę ir buvau paklausta, kaip jūs norite užtikrinti tvarumą jūro, jūro politikos ir jūro ekonomikos. Aš ir atsakiau, kad mes iš tiesų būtent ir siekiame tą tvarumą užtikrinti, vystydami savo jūro ekonomiką. Na, dėl pakeitimų neturiu daug ką pasakyti. Mes jau vakar buvome susėdę aptarti šito kompromisinio pakeitimo. Uh, Ir bent jau iš esmės sutarėme savo frakcijos vardu. Norėčiau pasakyti, kad išskyrus uh, du kompromisus, uh, visiems kitiems kompromisams galėtume pritarti. Tai yra puikus pranešimas. E, labai ačiū, aš nežinau, ar ponia Foster gali kalbėti pono Zilės vardu, suteikim su galimybę. Iš tikrųjų, Piteris Vandalinas yra mūsų šešėlinis pranešėjas. keletas pastebėjimų bendrų į detalės nesiversiu, nes Piteris yra šešėlinis pranešėjas. Mums e, kelias rūpnė tai, kad viskas yra pernelyg detaliai aprašyta. Taip, tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus mes jį turime vertinti, tačiau yra susirūpinimo dėl įvairių teisėkuros elementų, e, kurie tarsi skatami užuot skatinant bendradarbiavimo iniciatyvas, mokslinius tyrimus, bet reikėtų kalbėti ne tiek apie teisėkuros e, lygmenį. Mes turėtume sukurti bendrą e, struktūrą, kurioje galėtų veikti valstybės narės, o ne įvesti kažkokį taisyklių rinkinį būtų tokia bendra CR nuomonė, bet mes konkrečiau kalbėsime, kai žiūrėsime į pakeitimus, kai juos svarstysime, tačiau aišku, pranešėjas atliko puikų darbą, labai stengiasi, mes tikrai nepasisakome prieš tvarumą. E, Aš esu iš salos, taigi mes norime užsitikrinti tą tvarumą, bet svarbiausia yra, koks bus mūsų pasirinktas požiūris. Aš nesu tikra, kad mes tikrai e, teisingą požiūrį pasirinkome. Ačiū pirminkė. Dėkuoju. E, Pone Fosterius teisėjas ar vardu turėjo pasakyti ponas Vandalinas. Aš nežinau, ar ką nors išgirsime iš komisijos, visiškai suprantama, nes, e, tiksliau, komisijos stovų net nėra, nes mes labai e, greitai dirbame. Ar pranešėjas, ką nors norėtų pasakyti? Tik tai kelios pastabos, ponia pirmininkė. Aš manau, kad didžiausia problema šiandien Europos ekonomika yra ta, yra ta kad kad mes prarandame konkurencingumą beveik visose sektoriuose. Ir ekonominio centro persikėlimas. Iš tikrųjų, tai yra taip pat didelė problema. Ekonomikos centras persikelia dabar į rytus. Mūsų protėviai Europoje kurie bandė ne tik tai išgyventi, bet ir toliau uh, vystytis, vystyti savo ekonomiką, jie daugiausia dėmesio kreipia į jūras. Ir mes turime taip pat pasiekti jų pavyzdžių. Taigi būtent mes konkurencingumą turime atkurti, koncentruodamas į jūrą, į jūros ekonomiką. Taigi visi tie sektoriai, kuriuos išvardijo komisija savo komunikate, būtent kalbėdama apie šitą mėlynai augimą, Manau, juos reikia atkreipti didesnį dėmesį. Europa turi tam tikrų pranašumų ir susiklošius atitinkamos aplinkybėms mes galime pasinaudoti šiomis galimybėmis bei pranašumais ir išspręsti dabartinės ekonominės problemas, sukurti daugiau darbo vietų. Manau, kad šis planas yra progresyvus ir realus. Taigi norėčiau padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams ir taip pat kitiems kolegoms, kurie prisidėjo parengiant galutinę pranešimo redakciją. Žinoma, norėčiau padėkoti sekretariatui. Thank you, Mr. Dennis. Mr. Taylor, you, uh, Keith, we swap the item. Dėkuoju. Mes uh, sukeitėme darbuotojus klausimus. Aš žinau, kad jūs ką tik tai atėjote uh, uh, ir galbūt turėtumėte ką nors pasakyti dėl pono Danelis pranešimo, nes mes sukeitėme vietomis jis pono Parnievo pranešimu. Uh, E, dėkuoju labai trumpai. Dėkuoju pranešėjai. Malonu, kad jis atsižvelgia į tiek daug e, gerų pasiūlymų. Kompromisiniuose pakeitimuose svarbiausias mūsų frakcijai dalykas yra akcentuoti aplinkos apsaugos akcentą, e, plėtojant ekonomiką ir jūrinę veiklą. Mūsų nuomonė nepakankamai komisijos pasiūlymuose e, mėlynojo augimo srityje e, tai akcentuojama. Taigi, e, kitaip tariant, pusiausviros neiš, nebeužtikrinama, akcentuojamas labiau augimas, o netvarumas. Nežinau, ar tai gerai ar blogai. E, svarbiausi dalykai mums yra e, mėlynojo augimo ir e, plėtros tvarumas. Reikėtų deramai pripažinti ir taikyti apsaugos principą, kuris numatytas taip pat sutartyje. Taip pat ekonominės veiklos savoka neturėtų būti vienintelis prioritetas, reikia nepamiršti jūros aplinkos sveikatos būklės. Mes labai e, stipriai pasisakome už tarptautinį bendradarbiavimą, nes jūra tikrai yra e, be sienų. E, mums reikia bendrų vienodų taisyklių, kurias e, reikėtų taikyti e, visoms regionėms aplinkybėms. E, mes žinome, kad laivai išmontuojami labai e, ne visuomet laikantis taisyklių, dėl to reikėtų um, pakartotinį medžiagų naudojimą skatinti, ypač retų medžiagų, kurios yra e, laivuose. Kitas klausimas, Natura 2000 teritorijos, e, jos labai jautrios, nepamirškime, kad jūra sudaro 20 procentų žemės paviršiaus, e, tai labai svarbu tvariam turizmui Ir e, jeigu kalbėsime apie e, šios principus, tai negalėsime pritarti penktam ir septynioliktam kompromisiniams pakėtimams. Tiek. E, viskas tarsi apvirto aukštin kojomis. Dėkuoju, kad jūs pasisakėte, bet mes paprasčiausiai norėjome aptarti klausimus, kaip galima greičiau. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Pasinaudosiu progą ir pasveikinsiu 16 studentų iš Kaslo universiteto, kurie atvyko pas mus. Pone Ceveila iš socialistų frakcijos juos yra pakvietusi. Mes šį rytą kalbame daug apie jūras, plaukėme per vandenyną būrinių laivų. Taigi sveiki atvykę. Kitas e, klausimas yra pono Parnijo pranešimas dėl e, fluorinuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Prašom. Dėkui, pirmininkė. E, nuo 26 balandžio, e, kai buvo nustatytas terminas pakeitimams, pateikti, aš kaip pranešėjas parengiau visą eilę kompromisinių pakeitimų, dėl kurių balsuosime rytoj. Norėčiau padėkoti e, šešėlėms pranešėjams už tai, kad prisidėjo rengiant pakeitimus E, susiję kompromisai yra su 11, 13, 19 ir 5 priedu e, dėl 11 e, straipsnio 3, 3 punkto 19 apima kompromisai 19, 17, 80 ir pagal juos iki 30 e, metų bus leidžiama naudoti e, tam tikroje įrangoje fluorinuotas šiltname efektą sukeliančias dujas šildymo ir aušinimo įrangoje. Ir mes taip pat tokiu būdu e, ne užtikrinsime tam tikrą tvarumą ir neatsiras pernelyg daug atliekų dėl pernelyg skubių veiksmų. Uh, E, socialistai, EPP, e, Aldė pritarė tiems e, pakeitimams. Dėl 13 straipsnio 93-94 pakeitimai. Tai yra pakeitimai susiję su tam tikrų gaminių pateikimu į rinką, tų gaminių, kurie turi florinuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Uh, E, reikia e, siekti, e, pateikiant į rinką tas prekės, ekonominio efekto ir taip pat ieškoti alternatyvių medžiagų, kurios pasiteisintų ekonominė prasme. Trečias kompromisas 19 straipsnį apima taip pat 23 pakeitimą ir 115 kalbama apie bendrą ataskaitą, kurią turėtų pateikti komisija 2022 metų gruodžio 31 dieną vėliausiai. Tai keičia komisijos nustatytą datą. Taip pat e, numatomi reikalavimai 24 25-27 metais pateikti pasiūlymus ir 2030 e, metais e, komisija turėtų pateikti e, dokumentą turėtų pateikti atitinkamą dokumentą. Toliau penktas priedas, kuris apima pirmąjį žodinį pakeitimą, pakeitimus 29, 30, 130, 135. Šis pakeitimas e, nustato maksimalius dydžius florinuotųjų dujų kurias e, gamintojai ir importuotojai gali pateikti į ES rinką kiekvienais metais. Tai yra tema, kuris sulaukė karštų diskusijų, kadangi E, nuomonės skyrėsi, tačiau mums pavyko užsitikrinti kompromisą, kuriame yra ambicingi tikslai numatyti, mažinti tokias dujas ir taip pat paliksime laiko pramoniai prisitaikyti. Šis kompromisinis pakeitimas remiamas EPP socialistų Aldės ir ECR. Pirmininkė, galiu pasakyti, kad rytoj balsuosime dėl e, šių tekstų 9 val. 10 minučių. So, well. Aš, ponia Parnio, taip pat tikiuosi, kad taip ir bus. Tačiau šiandien mane visiškai pavyko laikytis nustatyto laiko, bet balsuosime rytoj. Dabar ponas bankieri EPP e vardu. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. E, először is én is szeretném megköszönni Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau e, padėkoti ponui Panjo už konstruktyvų bendradarbiavimą. Jis tai e, paminėjo ir savo įžanginėje kalboje, iš tikrųjų tiksmingai dirbome. Yra mm, dar vienas e, punktas, kurį pasiūlė EPP, mano džiaugsmais buvo priimtas, taigi mes remiame šitą draudimą naudoti fluorintą šiltnamio efektą sukeliančias dujas, nes turi būti rastos atitinkamos alternatyvos. Ir tos alternatyvos neturi būti pavojingos e, ir neturi būti per daug brangios vartotojams. Taip pat norėčiau pasakyti, e, ypač kalbant apie mūsų komitetą, mes e, turime spręsti esminį klausimą. Tai būtent uh, kokios dujos turėtų būti e, naudojamos e, kaip aušinimo e, priemonės sunkvežimėse ir automobiliuose bei kitose šalimo įrenginiuose. Ir kitas dalykas kokios dujos gali būti naudojamos gaminant elektros energiją. Ir čia jokių alternatyvų nėra pasiūlyta. Tie kompromisai, kurie buvo paminėti, iš jų tris mūsų frakcija gali patvirtinti, jie mums yra tinkami, jie yra puikiai parinkti. Ir manau, kad šis projektas nuo, nuo jų tik tai praturtėja. Bet mums kyla tam tikrų problemų. Uh, dėl komisijos pasiūlymo, nes komisija norėtų griežtesnių nuostatų. Mes norėtume paprastesnių vis dėlto taisyklių, kurios nebūtų tokios e, griežtos, suteiktų tam tikro laisvumo. Ir tas dujas, e, kurios e, atitinka tam, tikrą, tam tikrus kriterijus, E, mes nenorėtume ištraukti, išbraukti iš ir pasiūlymo, bet ieškoti alternatyvų. Pone Maisner, aš norėčiau patikoti ponai Panjo už puikų bendradarbiavimą. Labai svarbu, kad šitos fluorintos dujos bus pakeistos kitomis alternatyvomis, nes jos yra atsakingos uh, už mm, aplinkos taršą ir be to tai turi būti dujos, kurios per daug neišmeta CO2. E, na, alternatyvos yra abejotinos, laiku galbūt jos nebus pasiūlytos, tinkamo pakaitalo transportintoms dujos nebus pasiūlytos, kai, kai, kai kurios alternatyvos, tai yra dujos, kurios greičiau užsidega, tai kelia didesnį pavojų. Na, apskritai Mes sutarėme su pranešėju, kai kurios kompromisus paremsime. Tačiau turėtume pasvarstyti, ar e, visose e, srityse mm, bus pateiktos laikų alternatyvos, pavyzdžiui, e, oro kondicionieriai traukiniuose, ar jie bus aprūpinti atitinkamomis dujomis, kurios nebus fluorintos. Na, Bet kokiu atveju, kalbant apie kosminius laivus arba apie sveikatos apsaugą, tai tas alternatyvas ir tuos kompromisinius pasiūlymus iš tikrųjų mes patvirtinsime. O čia tik tai dėl kondicionierių kyla klausimas. Pane Taylor. Yeah, thank you, Chair. Sorry, lost the button there. For... Pane pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Parnie už atliktą darbą. Aš manau, kad tikrai buvo puikus, vyko puikus bendradarbiavimas e, rengiant šį pranešimą. Ir tai buvo galimybė imtis ambicingų veiksmų ir pasirūpinti, kad pasiektumėme tikslų kelio gairėse siekiant konkurencingos mažai anglės naudojančios ekonomikos iki 15 metų. Aš sakiau, kad suteikiama, suteikta buvo galimybė, tačiau dėje galimybė nebuvo įgyvendinta, jie nebuvo pasinaudota transporto sektorius čia suvaidina labai svarbu vaidmenį. Ir kaip sakiau, šioje nuomonėje, nuomonėje nėra siekiama pakankamai daug, mažinant anglės emisijas ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Reikia geriau atlikti geresnės studijas ir tyrimus. Taip yra teigiama nuomonėje, o aš manau, kad reikia tiesiog imtis drastiškesnių žingsnių ir uždrausti tas fluorintas dujas, kuo galima greičiau ieškoti veiksmingų alternatyvų, kurių jau yra. Ambicingi veiksmai yra įdomus ir ekonominė prasme, ir tai yra galimybė paremti smulkės vidinės įmonės, kurios gamina pakaitalus, pakaitalų technologijas čia Europoje. Kai tuo tarpu šios cheminės medžiagos dažniausiai yra gaminamos stambių korporacijų mes bandėme ketvirtuoju pakeitimu surasti kompromiso. Tačiau dėja trūko ambicijų ir dėl to nebuvo atsižvelgta į mūsų siūlymus ir mes negalėsime pritarti ketvirtajam pakeitimui. E, Pone Foster, dabar pono Zylė vardu. Pono Zylė galbūt turėtų kitų pastabų, bet gal jis kažkur pasimetęs, nes šiek tiek sudėtinga šį rytį viską sekti, bet aš turiu šiek tiek tokių pastabų. Taigi norėčiau padėkoti pranešėjui. Na, gan sudėtingas yra šis klausimas, nes nežinau, ar čia daug chemikų salėje ir ne, nežinau, ar labai čia visi gerai susigaudo, apie ką eina kalba. Tačiau man šiek tiek primena tai REACH reglamentą, dėl kurio visi ėjo iš proto eilę metų. Na ir čia dabar mes bandome atsisakyti florin, florintų dujų. Bendrai norėčiau pasakyti, kad kai kurie straipsniai, kurie buvo pakoreguoti, yra priimtini ir yra žengiama teisinga linkme, kalbant apie mokymus ir sertifikavimą. Aštuntasis straipsnis, vienuoliktasis straipsnis irgi, man atrodo, gan e, plataus konsensuso straipsnis dėl viršutinių ribų. Tačiau 13 straipsnėje šiek tiek reikia e, dar padirbėti, nes tas visiško atsisakymo, palaipsnio atsisakymo siūlymas nelabai yra tinkamas. Taip pat emisijų duomenų surinkimas, atsiskaitimo sistemos vėlgi yra gan sudėtingos. Tačiau bendrai remiame šį pasiūlymą. Neramu mums yra dėl to, kad gali būti uždrausti nauji produktai ir siūlomos naujos alternatyvos ir kvotų registras Čia yra gan sudėtingi klausimai. Na, o kalbant apie kompromisus, Junktinė karalystė, galbūt mano kolegos, mano frakcija kitaip vertina situaciją, tačiau mes pirmą ir antrąjį kompromisus e, paremsime, trečio ir ketvirto kompromiso ne, tre, trečiajame kalbama apie visus tuos, visas datas, ketvirtame apie visus tuos procentus ir aš labai skeptiškai vertinu uh, tuos procentus, na, kuriuos pasiūlė komisija, jie yra tokie tikslus. Ir tos datos yra tokios tikslos, kad man net sunku patikėti. Nesakau, kad pabandyti nereiktų, tačiau, kai yra sakoma labai konkrečiai 63 tai procentai, 31 procentas, kaip tai yra nustatoma, man tai sudėtinga suprasti. Ir taip pat mes bandėme pakoreguoti tai ir bandėme tą padaryti geroje valioje pažiūrėjome kitus skaičius ir tie skaičiai neką geresni nei, nei kiti, taigi mes kažką bandome kaip komitetas čia padaryti. Na ir tikrai bus įdomu e, dirbti čia su Envi komitetu, tačiau bendrai kalbant, kaip sakiau, turime problemų dėl atsisakymo ir pakaitalų. Viskas atrodo iš pirmo žvilgsnio gan paprasta, bet tikrai tai nėra paprasta ir reiks atsižvelgti tam tikrus dalykus, Na ir mes bandysime tikrai šį beitą pakoreguoti. Žiūrėsime, kaip viskas toliau e, klostysis. Taigi dėkoju dar kartą pranešėjui. Ačiū. Pone Wills, Sabina, prašau. Vielen Dank, die Kommission. Ačiū. Iš esmės e, komisija mano, kad mes turėtume sumažinti, pamažu sumažinti tą dujų naudojimą, o man atrodo, kad tai yra ne per daug ryštingas reikalavimas. Jeigu mes norime taršą sumažinti aplinkoje, tai mums reikia aiškių draudimų. Mes e, pateikėme pakeitimus, kur reikalavimą beveik iš karto taikyti draudimus, kai kuriuose sektoriuose dujos turėtų būti pakeistos kitomis alternatyvomis iki 15 metais, iki 20 metų galbūt galima numatyti ir vėlesnį laikotarpį, tačiau bet kokiu atveju tai yra įmanoma. Pakeisti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas kitomis dujomis įmanoma. Todėl mes norime, kad vėl to būtų išmetama mažiau teršalų. Iš esmės, automobilių arba variklių gamintojai, jie laikysis tų nuostatų tik tai to atveju, jeigu bus jiems e, tai griežtai pasakyta. Todėl mes turime iš anksto informuoti automobilių gamintojus, kad jie galėtų imtis atitinkamų priemonių laiku. Na, o mažosios įmonės a, turės prisitaikyti prie pasikeičiančios rinkos. Taigi čia liberali rinka turės jau reguliuoti a, paklausą ir pasiūlą. Aš manau, kad bet kokiu atveju draudimais mes pasieksime daugiau. Tačiau draudimais mes neturime uždaryti ir e, kitų galimybių. Tai reiškia, turėtume suteikti ir alternatyvių galimybių taikyti uh, kitokias priemonės siekiant, uh, sakykime, išsaugoti darbo vietas arba, arba toliau vystyti verslą. Todėl aš manau, kad mes rasime bendrą sprendimą, tačiau dar kartą pabrėšiu, kad uh, reglamentas tik tada bus tikslingas, jeigu mes uždarysime visas spragas ir aiškiai pasakysime, ko mes reikalaujame. Ačiū, poniai Vils. Komisijos vardu ponas Rain, man atrodo, pasakys iš klimato generalinio direktorato. Ačiū. Dėkoju už pranešimą ir už diskusijas. Negaliu komentuoti tiksliai kompromisų turinio nes kompromisinių pakeitimų kol kas neperskaitėme, nesusipažinome su jais. Iš principo, na, yra klausimų, kurie plačiai buvo aptarti, atitinkami draudimai ir suprantame, kad šių nuostatų apreptis, aprepties nustatymas būtų galbūt naudinga. Tačiau turime priminti, kad šios priemonės poveikis aplinkai priklausys labai nuo datų, kuomet ta sumažinta sumažinimo priemonė įsigalios. Dabar kalbant apie palaipsnį atsisakymą, tikriausiai reikia paaiškinti, kodėl nustatėme tokias aiškias datas, tikslias datas. Tiesiog tą darbų grafiką pasiūlėme remdamiesi užsakytą studiją ir taip pat įvertinome alternatyvių saugių e, medžiagų egzistavimą, kurios komerciškai jau yra prieinamos. Na ir kuomet yra atliekama tokia sudėtinga studija, ji yra ir tinklapyje patalpinta ir ją pagyrė tikrai netgi ir, ir, ir parlamentas Taigi, kai bandoma nustatyti datas remiantis tokiu modeliu, reikia pirmiausia na, siekti konkretaus rezultato ir tada jau nuspręsti, kokie ten procentai yra nutaikomi 60 ar 63 procentai. Taigi galbūt tie skaičiai jums atrodo keisti, tačiau jie parengti pagal atitinkamą metodologiją, laikomas yra tokio labai na, konservatyvaus požiūrio, tikrai yra įvertinamos visos turimos technologijos, alternatyvos ir tokios saugos maržos irgi yra, saugumo maržos irgi yra numatytos, nes realiai matome, kad alternatyvių technologijų kūrimas e, yra labai spartus procesas, ypač jeigu, pažiūrėjau, pasitelktumėme 8 metų duomenis, kada prasidėjo šis procesas, ir palygintumėme, kas yra dabar, tai matome, kad dabar tų alternatyvų yra kur kas daugiau, taigi mes tas saugumo maržas irgi nustatėme ir jas atsižvelgsime, kai aptarinėsime palaipsnio panaikinimo e, galimybę. Ačiū, ponė Parnior, norėtumėte kažką pridurti. Labai trumpai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams už visą atliktą darbą. Ir kaip jūs teisingai sakėte, mums tikrai pavyko surasti subalansuotas, subalansuotus punktus. Ir tokiu būdu tikrai galėsime veiksmingiau kovoti su florintų dujų neigiamų poveikiu ir užtikrinsime pusiausvyrą tokiu būdu, kad pramonė galės veikti sklandžiai. Nu, nesuprantame, kad įmonės išgyvena krizę. Kalbant dabar apie kompromisus, trečiai pakeitimą ir ketvirtai, tiksliau trečiai ketvirtai kompromisinius pakeitimus. Tai, ką jūs sakėte, ponia Foster, mes susitarėme su ponia Zy, ponu Zylė, ECR frakcijos vardu jis dėrėjosi, tačiau suprantu, kad frakcijos, ECR frakcijos viduje ne visi laikosi tos pačios nuomonės, būtent dėl šių dviejų kompromisinių pakeitimų, trečiojo ir ketvirtojo. Ir jūs, ponė Foster, ir jūsų kole, kole, kolegos laikosi skirtingų nuomonių, tačiau, aišku, Britanijos delegacija laikosi vientisos nuomonės. Dėkoju. Rytoj ryte balsuosime ir išsiaiškinsime, kas kokios nuomonės laikosi. Dėl mėlynojo augimo dar norėčiau grįžti prie šio klausimo, nes ponė Lasto atvyko ir na, čia ne jos kaltė, mes sukeitėme tiesiog klausimus, svarstėme šį klausimą anksčiau, taigi pažadėjau poniai Lasto, kad leisiu jai pasisakyti apie mėlyną augimą, o po to persime prie kelišinkelių paketo. Prašau, ponė Vlasto. E, Dėkuoju pirmininkė, aš e, atėjau pavėlaus dėl. Jau tam tikrų problemų. Norėčiau padėkoti kolegai pranešėjai už puikų darbą, už jo įsiklausimą. E, mes galėjome rasti kompromisą dėl tam tikrų dalykų ir dėl to aš manau, kad mes pasieksime plataus konsensuso rytoj, kai balsuosime dėl šio pranešimo. Bet tuo pačiu metu norėčiau e, keletą dalykų paminėti, e, dėl to, kas turėtų mano nuomonė atsispindėti pranešime. Mano nuomonė reikia užtikrinti pusiausvyrą dėl ekono, ekonominės veiklos ir tuo pačiu aplinkos apsaugojimo. Reikia tos pusiausvyros. Reikia taikyti e, apsaugos principą ir siekti užtikrinti saugą. E, jūrų. Mes turime taip pat e, produktyvę ir sveiką jūrų ekosistemą palaikyti. Reikia tvaraus e, požiūrio į mėlynai augimą, reikia išsaugoti ir atkurti tam e, tikrus elementus jūrų ir pakrančių regionuose. Dar norėčiau keletą kitų pastabų išsakyti. Manau, kad pranešimas turėtų būti mūsų parlamentui tarsi kelio e, gairės žemėlapis, mes apie tai jau seniai kalbame. Taip pat turėčiau pasakyti, kad EPP neparems kolegos bizoto pakeitimų, nes ten kalbama apie ekonominę krizę ir mūsų nuomonė per nelik detaliai tuose pakeitimuose kalbama apie tą krizę, kuri šiaip jau pakeitė visus sektorius, įskaitant mėlynosios, mėlynai sektorių. Bet mums reikia e, darbo programų ir e, reikia galvoti, kaip ieškoti atsigavimo kelio. Mes pritarėme pranešėjui, kuris nepritarė taip pat tam tikriems pakeitimams, kurie yra arba pasikartojimo pobūdžio arba pernelyg detalūs. E, kita vertus, EPP remia tuos pranešimus, e, kurie kalba apie labiausiai nutolusius, e, izoliuotus regionus, kuriuose kalbama apie mokslinių tyrimų, inovacijų skatinimą, apie turizmo, energetikos, transporto, žvejybos sektorių konkurencingumą, kurie yra palankus ekonominiam augimui. Tai tiek aš norėjau pirmininkė pasakyti. Ačiū. Dėkoju, ponė Blasto. Dabar kitas klausimas, ketvirtasis geležinkelių e, paketas. Mm, tačiau kol kas e, dar laukiu, kol ateis pirmieji pranešiai, ponė Bilbao ir pona Zylė. Todėl norėčiau pasiūlyti padaryti trumpą pertrauką iki be 15.11 10.45 minutės vėl susirinksime ir pradėsime kalbėti apie ketvirtą geležinkelių paketą. Ačiū. E, kolegos, jeigu dabar pradėsime, tai galėsime šiek tiek daugiau laiko skirti tam prieštaringam geležinkelių paketui. Norėčiau paaiškinti, kaip organizuosime darbą, kad visi suprastų. Atskirius klausimus pradėsime nagrinėti, pirmiausia tarpusavio suveikumas, paskui sauga, vėliau ERA Europos geležinkelių agentūra. Paskui pranešėjai pasisakys pirmiausia dėl tarpusavio suveikimo šešėliniai pranešėjai ir e, dėl saugumo tokia patvarka ir dėl geležinkelių agentūros nes kitaip e, pradėsime e, plakti viską į krūvą. Ir šiandien po pietų taip pat tris kitus klausimus nagrinant dirbsime. Apytikrai po 30 minučių kiekvienam klausimui skirsime, taigi nepamirškite to. Pirmasis klausimas - tarpusio saveikumas pranešė ponė Bilbao. Labai ačiū pirmininkė. E, matome, kaip yra e, įvertinta būklė, kuri pagrįsta dokumentais mums atsiųstais skirtingų agentūrų, e, institucijų. Vyko 18 iki šiol susitikimų. Per ateinančias dienas dar papildomai bus surinktas sutikimų. Pasakysiu, kad Europoje mes esame įsitikinę, kad galima užtikrinti didesnį transporto sektoriaus konkurencingumą, pigesnį transportą e, didesnį veiksmingumą, jeigu užsitikrinsime, e, e, kad daugiau galėtų dalyvauti operatorių mes taip pat tikriausiai galime pasakyti, kad problemos dabartinės susijusios su tuo, kad trūksta skaidrumo. Egzistuoja 11 tūkstančių skirtingų reikalavimų skirtingose valstybės narise, ne visus juos galima, e, jas galima gyvendinti, istorinės monopolijos egzistuoja, tai neleidžia tverti rinkos, taip pat neaišku, kas atsakingas už ką e, dėl tų visų problemų tampa labai sudėtinga naujiems operatoriams įsilieti į rinką ir MBI taip pat gana sudėtinga veikti ir neturime tikros konkurencijos. Dėl to taip pat sunku ir investuoti į šį sektorių e, gamintojai, geležinkelio bendrovės e, labai ilgai užtrunka, kol gauna leidimus, kartais net praeina dviejai metai, o tai didina naštą E, biurokratinė tokiems veikėjams, taip pat jos, jie patiria didesnius kaštus. Jeigu būtų atverta rinka, galėtume užtikrinti daugiau investicijų. Ką reikėtų daryti? Pirmiausiai, norėtume, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl komisijos geležinkelių saugos e, programos. Taip pat norime e, skaidrumo daugiau, aiškių tarpusavio saveikumo standartų. E, Norime, kad laipsniškai, bet greitai būtų atsisakyta nenaudingų nacionalinių standartų, norime e, nustatyti priimtinas procedūras ir panašiai e, visose valstybėse narėse parengti procedūrinius protokolus, kurie užtikrintų aiškumą, skaidrumą taip pat procedūras ir standartus vienodus, nes tokiu būdu uh, užkirstume kelią dar naujų taisyklių atsiradimui. Mums reikia, kad būtų aiškiai apibriežta Europos gelžinkelių agentūra, uh, e, valstybinio agentūrų uh, vaidmuo ir uh, Norime, kad tai e, būtų padaryta, bet pirmiausia reikia visiško tarpusavio saveikumo, tada pagerėtų investavimo sąlygos geležinkelio sektoriuje. Jeigu turėsime e, rinką, užtikrinsime geresnės paslaugas naudotojams, daugiau saugumo. Kaip tą padaryti? Turime keletą minčių, kaip tą padaryti, bet norėčiau išklausyti kitų pranešėjų ir pasižiūrėti, kur mes norime pradėti. Mes sutinkame po tos diagnozės, kad reikia naujų priemonių, mes kaip politikai turėtume pirmiausia apsispręsti dėl tos diagnozės, apsispręsti dėl to, kokios yra tikrosios problemos, kokių reikia priemonių, e, kad išeitume iš to situacijos, kalbama apie laikinuosius e, laikotarpius pereinamosius, kalbama apie Europos agentūros ir e, valstybinio agentūrų pareigas, prievolės. Tačiau, aišku, yra viena, mums reikia susitarti dėl tos diagnozės ir dėl prognozės bei sprendimų. Dar norėčiau pasakyti, kad būtų labai svarbu galvoti ne tik apie dokumentus, bet ir apie pirmąjį straipsnį. Jo nereiktų plėsti, tai yra išimtis. Man atrodo, kad šis straipsnis turėtų išlikti kaip kad yra. 154 straipsnis koreliacinėmis lentelėmis. Taip pat mes patys turėtume pagalvoti, ką galime padaryti, kad užtikrintume, jog valstybės narės laikysis visų uh, teisės aktų skirtų geležinkeliams iki šiol taip nebuvo ir tai yra labai rimta kliūtis, sprendžiant visas problemas, kurias paminėjau. Jeigu taip nedirbsime, Ir jeigu neužtikrinsime, kad geležinkelių paketo nuostatos taikomos bus e, visiškai, tai mes e, susidursime su tomis pačiomis problemomis kasmet. Europoje padėtis yra gana sudėtinga, bet mes ją visi kūrime kartu ir, manau, dėl to turime kaip politikai būti sąžiningi, turime atsakyti į mano iškeltus klausimus. Manau, jog dabar turime galimybę ir prievolę E, užtikrinti didesnį Europos konkurencingumą, turime sukurti kokybiškas darbo vietas, dėkti daugiau naujovių, turime užtikrinti, kad turėsime e, tikrą e, tarp intermodalumą Europoje. Ir per šias diskusijas su šiais pranešimais, aš manau, galėsime apsispręsti, ar norime žengti mano apibrieštų kelių, ar norime išlaikyti status quo, monopoliją, užvertą rinką. Manau, kad tai, jog išgyvename krizę, yra pats pagrindinis argumentas, kuris turėtų versti mus žengti į priekį, imtis veiksmų, kurie mūsų nuomonė yra būtini ir kurie yra pateikti kaip pasiūlymai E, tokiu būdu mes e, atpiginsime sistemą, ji bus e, novatoriškesnė, turėsime daugiau kokybiškų darbo vietų, bus daugiau skaidrumo visoje rinkoje. Manau, kad galima vėliau per ateinančias dienas kalbėti apie detalės. Bet aš, kaip sakiau, pirmiausia noriu išklausyti kolegų ir pasižiūrėti ar šiandien galime apsispręsti, ar mes vienodai žiūrime į problemų diagnozę ir dėl to, kokiu priemonių reikia. Manau, kad turime pakankamai laiko tam. Ačiū, ponia Bilbavo. Aš e, siūlau skirti šešias minutės panešėjų, keturias šešėlinėms ir paskui porą minučių kiekvienam e, vėliau norinčiam pasakyti. Ponas Groš. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti dėl to, kad kolegų mano nėra, vieno iš kolegų nėra. Bet aš e, noriu pasakyti, jog mes pritarėm tam, kas buvo pasakyta. Jeigu žiūrėsime į ketvirtąjį geležinkelių paketą, mes žiūrime jį kaip į visumą. Ir mano nuomonė, E, galima kalbėti, kad jis atitinka ir plačiasias diskusijas dėl transeuropinių transporto tinklų. Mes parlamente esame įsitikinę, kad skirtingos technologijos e, neleidžia mums e, sukurti bendros Europos geležinkelių erdvės. Taip pat galvodami apie savo patirtį komitete, galime pasakyti, kad e, traukinys e, tarp Vokietijos ir e, Prancūzijos turi perėti šešias skirtingas saugos sistemas, tris kart keisti elektros tiekėją. Tai yra nepaprastai sudėtinga. Mes žiūrime ne tik tai iš viršaus į tas problemas, bet mes norime uh, padaryti, ką galime, kad viskas supaprastėtų, kad geležinkelių sistema būtų veiksmingesnė. Jeigu taip atsitiks, tai mes galėsime pajėgumus e, tinklo padidintume ir galėsime stiprinti aplinkosaugos aspektus, nes našumo stoka geležinkeliuose E, sukelia e, kitus veiksmus, kurie yra nepalankus, nepalankus aplinkai. Tarp Belgijos ir Luksemburgo per šešerius mėnesius žmonės, pavyzdžiui, jeigu turi keisti transporto priemonės, išlipti iš traukinio, paskui perlipti e, į autobusą, jie tada vis tiek naudos savo automobilius važiuoti į darbą. E, Ir mes nenorime, kad viskas būtų taip kaip 52 metais. E, skirtingos technologijos reikia, kad rinka yra iškraipoma, kad e, atsiranda protekcionizmo ir našumo stoka, kad reiškia. Mes turime aiškiai išteisyti savo tikslus e, šioje srityje ir nepamiršti technologinių klausimų aptarimo. Labai gerai, jeigu e, kažkas pasakys, tas įmanoma, tas neįmanoma. E, bet mes turime e, laboratorijose dirbantys žmonėms pasakyti, ko mes norime. Ir nebekalbėkime tiek apie saugą. reikia rasti sprendimą ir reikėtų e, galvoti, kokiu būdu išspręsti visam laikui saugumo problemas. Mes e, turime labai aišku signalą pasiūsti dėl to, ko norime tuo paketu pasiekti. Ačiū, ponia Jelas, ten dar keturias minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Sveikinu pasiūlymą dėl saveikumo, kurį pateikė komisija. Jis buvo būtinas, nes vienas, viena pagrindinių kliūčių ketvirtajam geležinkelių paketui yra saveikumo klausimas. Tačiau šiame pakete yra trys siūlomi ramščiai. Yra technologinis ramstis, yra valdysena, rinka kurios e, ir rinka, tie ramšiai yra šiek tiek sudėtingesnė nei technologijų klausimas. Tačiau pažvelgus į susitikimus, matome, kad dėl saveikumo vis tiek išriškėja tie protekcionizmo ženklai, yra ir, ir vėlavimo, ir, ir gausybė kitų kliūčių. Ir Priežastis ta, kad tai yra labai specifinis sektorius turinti savų bruožų ir į tai reikia atsižvelgti. Niekas nesako, kad yra kitaip. Tačiau vis tiek turime kažkaip panaikinti tas kliūtis, kaip yra ir su kitais sektoriais. Ir čia susidurėme panašių problemų, kaip ir, pavyzdžiui, pirmojo paketo atveju. Mes dabar siūlome europinės taisyklės ir tuo pat metu uh, išsaugojamos ir nacionalinės taisyklės, kad būtų apsaugomos nacionalinės rinkos. Galbūt žvelgiant iš viršaus atrodytų, kad viskas keičiasi, bet žvelgiant iš apačios taip netrodo ir reikia čia kažką daryti. Turime pažiūrėti, ar nebūtų įmanoma panaikinti nacionalinių apribojimų, mums teigia, kad terminai yra per trumpi ir kad nacionalinės agentūros irgi turi tarti savo žodį. Tačiau, atvirai kalbant, puiku, jeigu nacionalinės agentūros jau yra tokios svarbios, tai sakykime Europos geležinkelio agentūros. Ir tada nacionalinės agentūros lai išdavinėja tuos sertifikatus Tai būtų vieno langelio principas, tą darėme ir pabėgėlių, ir muitinės srityse, nes e, tokiu atveju bent jau sumažintumėme biurokratijos. Na, bet kuriuo atveju pritariu poniai Bilbao. Manau, kad turime pritarti tą bendrai diagnozijai ir tikrai ta diagnozija nėra labai optimistiška. Ir nors komisija uh, tikrai ėmėsi puikių bandymų, pastangų įvardinti tuos e, sunkumus ir problemas, tačiau vis tiek valstybės narės, mano manimu, labai abejoja šiuo projektu ir vis tiek laikosi protekcionistinės politikos. Bet galbūt būtų galima kažką padaryti su bandomaisiais projektais ir riedmenų saveikumas, man atrodo, irgi yra yra tas rytis, kur pažanga yra įmanoma. Įgyvendinant tarp valstybinius projektus. Na ir dabar susiklostė tokia situaciją. Kai riedmenys nėra riedmenimis dalyjamasi tarp valstybių taip lengvai, kaip norėtųsi. Taigi aš manau, kad čia turime daryti tai, ką sako ponia Bilbao. Kramer. Ačiū. turėsime dirbti kartu ir pranešėjai, šešėliniai pranešėjai, be jokios abejonės, tikiuosi, kad viskas vyks sklandžiai, nes dėl tikslų sutarėme, norime, kad geležinkelių sritis Europoje pagerėtų, nes dabar tokia situacija, kai operatoriai Europoje nacionalinės agentūros laikosi savo teritorijos ir nenori žvelgti į, kit, į kitą sienos pusę, nenori bendradarbiauti. Ir jeigu norime europinės e, geležinkelių sistemos ir norime europinio saveikumo ir geležinkelių, europinės geležinkelių agentūros, tai reikia kažką daryti. Ir aišku, tai sukuria darbo vietas ir mažina kaštus. Taigi labai svarbu į tai atsižvelgti. Dabartinė situacija tikrai nieko netenkina, net komisijos netenkina ir pačių operatorių netenkina, jie tą sako. Galbūt tik tai sudėtingiau yra su įgyvendinimu ir Europoje kaip ir atrodė, kad visi susi, susitarė, tačiau panašu, kad yra tiek daug išlygų ir išimčių, kad nepasiteisina sistema. TSI sistema, keliai, geležinkeliai ir, ir, ir jų saveikumas tada, pavyzdžiui, požeminė stoti Štutgarte bus įs, įs, su, su pastatyta ant šlaito ir tai tikrai ne, nėra tinkamas sprendimas. Toliau Paryžius Bratislava. Tas kelio ruožas turi būti pritaikytas ir kovinių gabenimui. Bet panašu, kad taip nėra. tas ruožas nėra pritaikytas krovinių vežimui, o bendrafinansavimo mastas yra 40 procentų. Taigi pasiūlymas dėl saveikumo. E, agentūra išdavinės licenzijas rinkai, tačiau dar reiks, kad ir tinklas patvirtintų tuos siūlymus. Na ir negalime uh, tikėtis, kad geležinkelio agentūra kalbės visų 26 valstybių narių vardu. Aš pasakyčiau už nacionalinius operatorius. Ir nekurti įstaigos virštų nacionalinių agentūrų. Taigi, na, tokiu atveju ta aukščiausia tarnyba tartų galutinį žodį, tačiau agentūros irgi galėtų, nacionalinės agentūros irgi galėtų prisidėti tariant tą galutinį žodžį. Žodį dėl techninių saveikumo specifikacijų, aš manau, kad e, jos bus patvirtintos, tai yra tinkamas siūlymas. Na ir galiausiai dėl saveikumo temų. Triukšmas, emisijos irgi yra aktualu. Negali būti, kad vienoje šalyje triukšmas svarbi problema, kitoje jau ne. Tokiu būdu irgi yra iškaipama konkurencija. Na, o dėl emisijų dizeliniai varikliai negali būti leidžiami vienoje valstybėje, kitur ne. Turime nustatyti ribinės vertes dėl triukšmo ir dėl taršos. Tik tokiu būdu geležinkeliai turės e, šviesę ateitį. Ačiū, ponas Zylė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau jūs informuoti, kad šis keitimasis nuomonėmis buvo numatytas tam, kad galėtumėme aptarti techninį ramstį iš komisijos pasiūlymo Na ir labai įdomu dabar girdėti kolegų nuomonės, kurie išvelgia problemas ir kur mato sprendimus. Ir visuomet yra galimybių tobulinti situaciją ir tobulinti komisijos pasiūlymą. Kalbant apie saveikumą, aš norėčiau pasakyti, kad tarybos lygmenių Šis pasiūlymas buvo svarstamas gan greitai, priešingai nei saugumo reglamentas ir agentūros, kiršinkelio agentūros reglamentas. Ten gali būti šiokių tokių netitikimų ir nesutarimų, tačiau tikiuosi, kad bendrai mes gan sparčiai sutvarkysime tą techninį ramstį. Turiu pažymėti, kad kalbant apie saveikumą, didžiausia problema yra susijusi su procedūromis ir atsakomybėmis. Kas yra atsakingas už ką? O geležinkelių agentūra negali prisimti visos atsakomybės. Tas, kuris priima galutinį sprendimą, turi irgi prisimti atsakomybę, būti atsakinga institucija ypač jeigu sprendimas e, priimamas netinkamas, nes priešingų atveju sistema neveiks ir procedūros turi būti labai skaidrios ir suprantamos. Ir negalime tikėtis, kad nacionalinės agentūros tiesiog bus uždarytos, kad jų neliks. Taip ne, nebus nieko. Tačiau Labai svarbu išsiaiškinti, kiek nacionalinės agentūros apribos prieigą prie rinkos. Ir mes neturime to leisti. Jeigu taip nebus, tuomet galbūt pasieksime pažangos ir šiame klausime. Ačiū, ponas Parnio, dvi minutės. Euh, Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, aš pritariu e, tam, kad tikrai reikėtų patoblinti e, leidimų išdavimo sistemą, bet dėl sąveikumo direktyvos, dėl jų pakeitimo, man atrodo, tai yra netinkamas, nes jeigu mes paskirstysim e, kompetencijas tarp Europos geležinkelio agentūros ir nacionalinių institucijų, tai iš tikrųjų reikėtų iš anksto apibriežti tą iš leidimų išdavimo e, sistemą. Ir čia reikėtų e, Europos geležinkelio agentūrai suteikti vienodas aiškas galės ir jis turėtų būti procedūros prižiūrėtojas kaip žandaras ir ši agentūra turėtų iš karto tapti vieninteliu tuo langeliu, kur prašoma leidimo, jeigu yra prašoma leidimo e, geležinkelių vagonams, kurie per, pervažiuoja sieną. Ir tokia agentūra turėtų vertinti ir vertinti reformos rezultatus atlikus detalį analizę šitos direktyvos ir kilo nerimas ir dėl kitų dalykų. Tai yra dėl to, kad nėra pakeičiama dabartinė vertinimo sistema ir dabartinės nacionalinės agentūros mm, įveda kažkokią subsistemą. Ir tai, kad nėra iš tikrųjų mm, e, vertinimo e, sistemos yra iškraipoma ir mm, tai iš tikrųjų padaro neįmanoma tai, kad yra galima patikrinti techninės galimybės, techninį atitikimą. Ir šitas sprendimas nebus susijęs vien tik tai su nacionalinis institucijomis, e, bet man tikrai kyla e, nerimo dėl to, kad neaišku, kaip leidimai turėtų būti atšaukiami arba kaip jie ir sustabdomi.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 aš e, žinau, iš ankstesnių diskusijų mes stengiamės padidinti saugumą geležinkeliuose, bet neturėtume padaryti klaidos. E, kalbant apie konkurencijos stoką, mes, mūsų pagrindinė užduotis vis dėlto neaukoti saugumo konkurencijos labui. Saugumas geležinkelių srityje yra grindžiamas nacionaliniais teisės aktais ir taip pat techniniais standartais. Ir aš tikiuosi, kad pramonė tikrai parodys norą, parodys valią ir tikrai negalima leisti jokios diskriminacijos, nes yra per daug konfliktuojančių sistemų. Reikėtų į saugumą žiūrėti šiuose trijose sritise, saveikume ir kalbant apie direktyvą ir agentūrą mes turėtume identifikuoti, kokie yra veikėjai, kurie yra subjektai ir apibriežti jų vaidmenį ir parodyti, kokios yra aiškios jų atsakomybės. Yra nieko, nėra nieko pavojingesnio kaip bendra atsakomybė. Ko aš čia neižiūriu? Tai yra aiškių taisyklių priežiūrai, leidimų išdavimui, kontroliai ir taip toliau. Ir taip pat uh, trūksta aiškių formuluočių dėl socialinių nuostatų. Aš manau, komisijos pari... pasiūlymas yra per viršutiniškas ir nepadeda. Ir taip pat nėra e, aišku, kokios yra darbdavių um, užduotis, kalbant apie saugumą. Ačiū. Anna, go on to safety. Dabar periname prie saugumo čia buvo daugiau kalbama apie saugumą, ne apie saveikumą, bet grįžtant prie saugumo ir pono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 Europoje mes nenorime sumažinti saugumo, bet mes norime kuo aukštesnių saugumo standartų. Tačiau, tai pasakius, reikia pasakyti, kad visose kitose srityse transporto, veikiai transporto srityje, kokie subjektai, jeigu jie ir būtų tokie saugus kaip, kaip geležinkeliai, tai būtų didelė pažanga, nes kasmet 40 tūkstančių žmonių žūsta keliuose, keliuose. Apie tai E, nekalba žiniasklaida, bet jeigu vyksta e, geležinkelio avarija, tai žiniasklaida apie tai, apie tai trimituoja. Gerai, kad yra pranešama, jeigu tai atsitinka. Tačiau faktas yra tai, kad nepaisoma didžiausio, svarbiausio dalyko ir tai mes turim prisiminti, kad geležinkeliai yra saugus, saugus transportas dėl e, sertifikatų, dėl leidimo išdavimo, kaip siūlo komisija, teigia, kad reikia kad ūkio subjektai turėtų e, tvarkyti, valdyti procedūrą jie turi, galės jie turi, e, ne, turi infrastruktūrą, turi darbuotojus, bet ko trūksta, tai saugumo įrodymų. Kaip e, ūkio e, subjektas aš galiu gauti sertifikatą, bet ar aš gerai funkcionuoju, tai ar mano darbuotojai pakankamai gerai dirba, tai to tas nesispindi. Mes turim tai išsiaiškinti, bet jeigu yra planas, kaip tai daryti, tai viskas puiku, bet mes nenorim turėti vien planą, mes norėtum turėti garantijas, kad yra užtikrinami aukščiausi standartai. Antras dalykas – sertifikatai skiriasi visoje Europos Sąjungoje. Iš esmės yra daug, daug, daug išimčių, bet jeigu mes sutinkam, kad um, yra sertifikatas, kad, pavyzdžiui, garvežys gali dirbti vienoje šalyje, tai ar tai jis gali važinėti po visą Europos sąjungą. Mes manome, kad e, galim sakyti, būtų viskas gerai, nes galėtume sutaupyti laiko ir norime, kad leidimas galiotų visoje e, Europos Sąjungoje, nes arba ir išduotas Luxemburgė, Prancūzijoje, Vokietijoje, tai jeigu viskas yra suverta, tai viskas tvarkoja Baltijos šalyse, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje. Tai manau, neturėtume išleisti iš akių ES perspektyvos, turėtų sertifikatas galioti visoje Europos Sąjungoje. Ir taip pat, aišku, yra e, nacionaliniai nescharakteristikos. Negalime jų tvirtinti Europos lygmenių. Kaip sakiau, Jeigu yra konfliktas, tai IRA turėtų tarti paskutinį žodį. Nacionalinės institucijos neturi paskutinio žodžio, tai IRA. Ir um, atsakomybė, taip, ponas um, Bakit yra teisus, suskaldyti arba bendra atsakomybė mums nepadeda. Ir neatsakingumas, tai mes jį pažįstam. IRA turi valdyti situaciją ir mes turim išklausyti agentūrų, kokie, kokie, dėl ko jas nerimauja ir, ir nesvarbu, ar gesintuvai yra mėlyni raudoni, bet kalbam apie saugumą, apie riziką. Ir čia skirtumas ne, ne, nesvarbu, kokia yra gesintuvo spalva, nes mes norim, kad būtų geresnė prieiga prie ES rinkos, aišku, bet mes nenorim sumažinti saugumo standartų, tai taip pat turi būti aišku. Bet žinau, iš, iš Vokietijos, tai Vokietijos agentūra IBA, jie užtikrina šimtaprocentinį saugumą. Jeigu aš tai užtikrinčiau už, e, už e, keliuose, tai nebūtų automobilių. Tai automobilių keliuose, sausumos keliuose negali būti šimtaprocentinio saugumo. Ir yra labai tikrai mažai e, analizų avarijų, bet svarbiausia reikėtų iš, išanalizuoti rizikos faktorius ir e, rizikos faktoriai turėtų būti kiek manoma sumažinti, bet jeigu aš pasieksiu šimtą procentinį saugumą, tai, tai, tai nebebus automobilį, jeigu kažkas nukrinta nuo stogos, tai vėlgi susižydžia, tai ne, šimto procentinio saugumo nebus niekada. Mes negalime nustatyti Europos taisyklių ties žemiausių lygmenį, bet mes turėtume stiprinti saugumą netgi tada, kai gelišinkeliai ir labai gera e, transporto sistema. Tokia, tai tiek dėl direktyvos, iš principo mes sutinkame ir aš laukiu pastabų, ką žmonės nori pasakyti. Aš manau, kad pasieksime gerų kompromisų ir Mes norim, aišku, geros ateities, saugaus mobilumo ir klimato apsaugos galim tai padaryti tik tai tada, kai geležinkeliams bus suteikta didesnė rinkos dalis ir į... Nes e, kainos yra daug aukštesnės negu kelių transporto. Ir skirtumas yra tai, kad yra 20 arba 40 procentų mm, keliaivių transporto ar e, prekės gabenamos iš to transporto, tai kuo daugiau mm, gabenimų, tuo pigesnis, mm, pigesnė sistema. Pavyzdžiui, nes valstijas e, kur yra daugybė e, sausumos kelių 40 procentų yra gabenami kroviniai, o Europai 17 procentų. Aš tikrai džiaugčiausi, jeigu kitais metais pasiekintume 40 procentų lygį kalnių gabenimo geležinkeliais. Ačiū, Maiklai. Čorčias, keturias minutės. Ačiū. Dėkoju už tai, kad suteikite man papildomai laiko pasisakyti, nekartosiu to, ką sakiau. Bet vis tiek manau, kad e, tai yra svarbu ir yra svarbu keletą dalykų paminėti. Uždavinių pasidalymas tarp Europos geležinkelio agentūros ir nacionalinio agentūrų man yra svarbus klausimas. Svarbu apibrėžti ir aiškiai priskirti tas, tas užduotis. Aš nemanau, kad Europos geležinkelio agentūra gali viską išspręsti ateityje. Aš manau, kad ateityje nacionalinės saugos agentūros turėtų prisimti svarbius uždavinius. Maiklas minėjo techninių, techninės saveikumo specifikacijas. Na ir mes nuolatos kalbame apie 11 ar 12 tūkstančių Europoje egzistuojančių nuostatų. Aš manau, kad jeigu egzistuotų techninės saveikumo specifikacijos, tuomet mums tai būtų primtina. Tuomet tikrai aiškiai sumažėtų nacionalinių nuostatų. Na, o kalbant apie dabartinę infrastruktūrą ir techninės sistemas ir visą, visą techniką, riedmenis, aš manau, kad turėtų būti numatės, numatytos ilgesnis vadinamas laikotarpis, numatant naujus riedmenis ir pakoreguojant senus, tam, kad e, operatoriai negalė, neturėtų visko atnaujinti labai greitai, nes e, tokiu būdu tą patirtį tai bus labai brangu ir išauks e, geležinkelių transporto kaštai. Taigi aš manau, kad e, ši atsakomybė turi būti apibrėžiama, ko galima aiškiau. Ir dabar grįšiu prie Maties Groš pavyzdžių, bandant išsiaiškinti, kokia yra dabar situacija. Ir jis minėjo problemas tarp Belgijos ir Luksemburgo, kai liuksemburgiečiai turi penkias skirtingas saugos sistemas savo traukiniuose, nes jie keliauja į Vokietiją, Prancūziją ir Belgiją. Ir jie investavo į tą sistemą, tačiau jai nepritarė kaiminė šalis, nes pas belgus yra sava sistema, pas vokiečius taip pat, prancūzus irgi. Na ir belgų sistema irgi yra sava ir turi būti atliekami bandymai, testai nakties metu, tą turi daryti nacionalinis operatorius, turi būti pateikiama informacija atitinkamoms institucijoms, jos tvirtina tų testų rezultatus. Tai yra labai svarbu belgams, bet nėra aišku, kas už ką yra atsakingas šiuo atveju. Taigi to ir, ir tikisi žmonės iš mūsų. Jie tikisi, kad uh, tokių skirtingų sistemų liks mažiau ir kad ateitie bus laikomasi vienos sistemos. Ir tai yra labai svarbus ir galime pateikti aviacijos pavyzdį su Airbus ir Tarptautinės aviacijos agentūros sistema. Aš manau, kad panaši sistema galėtų būti įdėkta ir geležinkelių srityje. Ačiū, ponia Ajala Sender, keturias minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi labai džiaugiausi gavusi komisijos pasiūlymą dėl saugumo direktyvos ir pasiūlytų pakeitimų. Ir man atrodo, kad atėjo metas e, mums aiškiai pereiti prie bendros sertifikavimo sistemos Europos Sąjungoje. Tiesa, kad Yra tokių, kurie sako, kad negalime mažinti saugumo ir panašiai. Žinoma, kad negalime. Mes visuomet pasisakome už maksimalų saugumą geležinkelių sistemoje. Tai yra vienas, saug, vienas saugesnių transporto rūšių, tačiau dažnai saugumu yra naudojamasi kaip priedanga numatyti daugiau apribojimų ir taip pat kliūčių bendrai sertifikavimo sistemai. Tai taip pat daromos kliūtys saveikumui. Taigi aš manau, kad reikalinga suderinti tas abi direktyvas dėl saveikumo ir saugumo, kad galėtumėme būti tikri, kad eisime link Europos transporto erdvės ir sutinku su ponu Bach, kuris e, sako, kad ne vien tik tai per saveikumo direktyvą, bet ir kitur reikalingos socialinės nuostatos. Socialinis paketas, socialinės nuostatos yra šio ketvirtojo geležinkelių paketo irgi svarbi dalis. Tai rodo, kad mes neignoruojame to, kad restruktūrizuojant sistemą neišvengiami padariniai, taigi reikalinga išsaugoti saugumo pajėgumus ir taip pat turime sustiprinti bendradarbiavimą tarp atitinkamų institucijų. Na ir jeigu pasirinksime bendrą europinę saugumo sertifikavimo sistemą, tuomet tai reikš, kad re... mums reiks Europos mastu prisimti atsakomybę šioje srityje ir mes manome, kad tokiu būdu tikrai sumažėtų avarijų skaičius. Ir be jokios abejonės galėtumėme iš esmės patobulinti sistemą. Tas bendras požiūris, vieningas požiūris į saugumą Europoje būtų labai naudingas Europos geležinkeliams. Dėkoju. Dabar ponas Benjen liberalų vardu. Keturios minutės. Ačiū, nemanau, kad man reikia keturių minučių, nes e, laikomės gana vieningos nuomonės. E, ir parlamente galbūt lengviau, ne kur kitur bus e, lengviau susitarti. Mes matome daug pasipriešinimo. Ir kai kas bando ieškoti preteksto, pirmiausia, nacionalinės struktūros, sakydamos, kad jų geležinkeliai yra saugiausi ir kad bet koks e, derinimas gali pakenkti saugumui. Turime labai daug dirbti, kad užtikrintume, jog įveiksime tokius argumentus, nes kitaip nieko e, neužsitikrinsime. Labai pritariu tam, ką pasakė Maiklas, pirmiausiai dėl e, pažymėjimų Europos. Man atrodo, kad tai turi būti esminis dalykas, nes e, jie e, užtikrins didesnę modalinę dalį geležinkeliams. Ir e, tokiu būdu turėsime geresnės konkurencijos galimybės lyginant su kelių transportu. Išskyrus tam tikras nacionalinės išimtis, Brianas žino apie tai, kad yra tam tikrų problemų uh, E, Junktinėje karalystėje, bet pagrindinis e, saugos pažymėjimas turėtų galioti visoje Europoje e, su specifikacijomis tam tikrai vėžiai, tinklams ir panašiai. Manau, kad mes turėtume laikytis tokio požiūrio ir nepasiduoti. Taip pat turime užtikrinti, kad bus išlaikytas saugumas, mažinamos sąnaudos, bet ir kad sistema nebūtų pernelik biurokra biurokratinė. Veiksmingesnis geležinkelių sektorius turi būti ir mažinama biurokratija. Vienas iš klausimų - sertifikavimo procesas reikia e, ten numatyta bet koks atsinaujinimas ir panašiai, atnaujinimas e, ką tai reiškia. Nedidelis atnaujimas tikriausiai neturėtų e, būti kaip reikalavimas išduodant pažymėjimui, bet kas yra tas nedidelis atnaujinimas? Pavyzdžiui, jeigu nori keisti bėgius ir tada reikia iškart naujo sertifikato, tai man atrodo, jeigu tokius reikalavimus kelsime, kai kur galime apsijuokti. Uh, Dėl Europos geležinkelių agentūros mes e, tuoj pat kalbėsime apie ją po šios diskusijos, bet e, tai, kas sakė ponas Bak, dėl riedmenų egzistuojančių jis teisus, galbūt mes turime vis tik tai užtikrinti, kad e, per toli nenueisime su nacionaliniu sertifikavimu. Manau, kad egzistuojantys riedmenys, kuriems nebūtų išduotas Europos uh, sertifikatas, nežinau, kokie yra kaštai, kaip bus tada su nacionaliniu sertifikavimu. Daugelis mano pastebėjimų yra susijęs su geležinkelio agentūra, bet taip pat reikia kalbėti apie nacionalinės saugos agentūras, jų ryšys su Europos geležinkelių agentūra turėtų turbūt būti kažkoks subrangos principas taikomas jų bendravimui. Ir tokiu būdu mes galėsime sumažinti prieštarą tarp Europinės sistemos ir valstybių narių susirūpinimo elementų. Prieš suteikdamas žodį ponui Zyliai norėčiau pasveikinti uh, į komitetą atvykusius svečius. Pone Ajala Sender juos pakvietė iš Ispanijos, iš Aragono, iš e, kaimo vietovių Aragone. Labai nuoširdžiai sveikinu jūs atvykusius. Tikiuosi, kad jums bus įdomu pasiklausyti, ką mes kalbame. Man teko malonumas apsilankyti Aragone, tai labai gražus regionas. Sveikinu dar kartą atvykusius į mūsų parlamento transporto komitetą, tikiuosi jums bus įdomu. Robert Zylė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau pakalbėti apie bendrą pažymėjimų sistemą Maiklo pranešime. Uh, Manau, kad labai svarbu suprasti e, išsiaiškinti, ar mes esame pasirengę apseiti be B dalies pažymėjime, nes A dalis išlieka vienintelė dalimi bendroje pažymėjimų sistemoje. Agentūra, kuri išduos pažymėjimą su A dalimi, uh, Mm, tas pažymėjimas turės būti pripažįstamas visų agentūrų. Bet ar matėte A dalį? Aš mačiau ir žinau, kas yra A dalyje ir kas yra B dalyje. E, B dalis yra tarsi licencija, A dalis yra tarsi licencija, o B dalyje yra nepaprastai daug įvairių dalykų. E, pri rašyta, jeigu mes viską perduosime e, geležinkelio agentūrai, ar nepakenksime saugumo standartams, nors e, turėsime visur tą pačią vėžę, gali būti, kad, e, pavyzdžiui, situacija Švedijos šiaurėje labai skirsis nuo centrinės Europos situacijos. Mes neturėtume pamiršti saugumo aspektų, atsisakydami, o gali kilti pavojus, jeigu atsisakysime B dalies, nes B dalis labai dažnai pasitelkiama kaip argumentas atveriant rinkai, atsisakant atverti rinką. Šis klausimas yra labai prieštaringas ir Maiklo pranešime vienas svarbiausių dalykų, kuris sėsi su mano pranešimu. Ponas Fidanza. Ačiū. Manau, kad komisijos pasiūlymas dėl tarpusavio saveikumo e, saugumo ir Europos geležinkelio agentūros yra teisingi, siekiama supaprastinti viską, taip pat paspartinti e, leidimų išdavimo, e, centralizavimą ir pažymų sistemą. Taip pat manau, kad tikrai bus pasiekta labai daug teigiamų dalykų. E, kol kas rinka yra iškraipyta, jeigu mes galėsime įdėkti e, procedūras visoje Europoje, sumažinsime laiką, sąnaudas ir pagerinsime saugumą. Aš nenoriu, kad mes grįžtume atgal. Nenoriu pasakyti, jog e, leidimų išdavimo redmenys procedūros sertifikavimas įmonių turėtų būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu. Jeigu taip e, būtų, tai tas pasiūlymas nebetektų prasmės. Manau, kad reikia siekti užtikrinti taip pat e, bendradarbiavimą tarp geležinkelio agentūros ir tarptautinių agentūrų. Turime užtikrinti e, atitinkamą išlaidų lygį kad jis bus siekti, kad jis būtų sumažintas, e, bet užtikrinti geresnį saugumą. Ir reikia siekti, kad geležinkelių agentūra turėtų pakankamai darbuotojų, kad galėtų atlikti savo užduotis. Taip pat turime užtikrinti, kad pereimas nuo senosios prie e, naujos sistemos e, vyktų sklandžiai, kad neužtruktų per nelig ilgai. Turime užtikrinti taip pat, kad nacionaliniai standartai E, būtų perteikti geležinkelio agentūrai. Dar vienas paskutinis dalykas, apie kurį reikėtų pagalvoti. E, e, tiesioginis bendravimas tų, kurie atsakingi už tinklų valdymą, tvarkymą ir riedmenų priežiūrą mes e, patyrėme e, vieną nelaimę ir matėme, kad yra bendravimo saveikumo problemų. Reikia užtikrinti e, operatorių ir kitų veikėjų bendradarbiavimą. Ponas Parnio, aš manau, kad dar per anksti būtų kalbėti apie tai, kad Europos geležinkelio agentūra galėtų pakeisti visiškai nacionalinės institucijas nes e, kartais e, gali kilti klausimas dėl e, saugumo reikalavimų, kuriuos patvirtina nacionalinė ir Europos agentūra. Ir taip pat negalima kalbėti tik tai apie savanorišką kontrolę ir ekspost patikras, kurias, kuriomis užsimtų Europos geležinkelių agentūra reikėtų sukurti visą architektūrinę sistemą saugumui, tarpusavio saveikumui užtikrinti. E, tai leisti turėtų suderinti nacionalinės taisyklės ir taip pat e, suvienodinti e, saugos sertifikatų išdavimo procedūras. Tiek, pirminkė, labai ačiū. Viskas šiuo klausimu, jeigu turėsime laiko, tai dar pranešėjams suteiksiu žodį pabaigoje. Pone Bent, jūs dar norite dėl darbo tvarkos ar aš dėl geležinkelio agentūros dar noriu pasisakyti. Pirmiausiai pranešėjas pasisakys, paskui jūs galėsite. Roberts, šešios minutės. Visi labai nori kalbėti apie tą agentūrą, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad kolegoms tai įdomi ši tema, tai yra trečiasis ramstis. Ir e, dviejų ankstesnių temų tarpusio saveikumo ir saugumo tarsi apibendrinimas. Todėl nėra pernelyg sunku pasiekti kompromisą dėl e, platesnio Europos geležinkelio agentūros vaidmens. E, ji įgis tris naujas funkcijas. Pirmiausia, E, bendri saugumo pažymėjimai be geležinkelio bendrovėms bus išduodami toms bendrovėms, kurios veikia Europos Sąjungoje. Antras dalykas e, – leidimų išdavimas riedmenims. Trečias dalykas – tipo patvirtinimas riedmenų ir signalizavimo sistemų. Tai užtikrins geresnį E, visos geležinkelio sistemos funkcionavimą ir sumažės kliūčių. Manau, kad mes turėtume pagalvoti, ar reikės pereinamojo laikotarpio įdėkti naujas funkcijas e, geležinkelio agentūrai. Komisija šiuo metu nenumato tokio laikotarpio, bet mes pasižiūrėjome, kaip e, E, viskas padaryta su Europos aviacijos agentūra, buvo numatytas perinamasis laikotarpis e, ir nacionalinės administracijos vis dar tebe funkcionuoja tinkamos institucijos aviacijos srityje. Ir po kelių metų nacionalinės agentūros vargu ar išnyks, nes e, bus joms priskirta tam tikrų kitų funkcijų, kurios nenumatytos Europos geležinkelio agentūrai. Padėtis Europos Sąjunga. Kas e, turi mokėti už ką išduodant leidimus toje sertifikavimo sistemoje? Yra šalių, E, kurios išduoda sertifikatus nemokamai ir nacionalinis biudžetas e, skiria lėšas šiam tikslui, tačiau kai kuriuose kitose šalyse paslaugos yra labai, tokios paslaugos yra labai brangios. Mūsų užduotis būtų rasti sprendimą, galvojant apie klientą, ar tai būtų gamintojas, ar geležinkelio bendrovė. turėtų būti dvi galimybės numatytos e, gauti sertifikatą iš Europos geležinkelio agentūros už tam tikrą mokestį. Toks sertifikatas galiotų visoje Europos Sąjungoje arba e, galėtų galioti antrą galimybę, jeigu geležinkelio bendrovė nėra pakankamai ambicinga ir nori veikti tik tai vienoje valstybėje narėje, tai ji turėtų turėti galimybę uh, gauti pažymėjimą iš nacionalinės agentūros. Jeigu nėra pasirinkimo klientui, tada mes turėtume apibrėžti paslaugas, kurias teikia nacionalinės agentūros ir Europos geležinkelių agentūra. Jeigu Europos geležinkelių agentūra perims šias funkcijas iš nacionalinių agentūrų labai greitai, tuomet jos turės uh, sukurti bendradarbiavimo su nacionalinės agentūromis modelį. Mes nenorime uh, nukelti datų ir didinti sąnaudų kaštų visiems operatoriams. Uh, Mes turime kaip politikai spręsti šią problemą ir turime rasti gerą kompromisą. Galėtume e, pasiūlyti vieno langelio sistemą operatoriams, kuriems tai įdomu, arba numatyti galimybę e, pasirinkti vieną rinką, jeigu to norima. Kitas klausimas - izoliuotos rinkos. Tai labai man artima tema. Kalbėjau ne tik su savo kaimynais, lietuviais ir estais be, apie tai, bet ir su suomiais. Mm. 15-20-24 ši vėžė yra neizoliuota, bet yra, yra gerai integruota, tačiau tik buvusioje Sovietų sąjungoje tačiau ši e, rinkos dalis yra atskirta nuo likusios ES dalies. Situacija yra dabar labai mm, keista duomenų bazė, kuri buvo e, sudaryta dėl e, vėžės 15-20-24 yra Maskvoje. Nežinau, kas atsitiktų, jeigu uh, visos tos užduotis būtų perduotos Europos geležinkelių agentūrai. Vargu ar galėtų sertifikuotų tokius riedmenis, nes e, jie e, pažymėjimai išduoti šiai vėžiai Maskvoje. Tai yra techninis klausimas, bet situacija nėra normali. Lokomotyvai Lietuvos ir Latvijos atveju negali kirsti sienos, o riedmenys Suomijos negali keliauti į Rusiją. Ir manau, kad labai tikiuosi, kad mes pasieksime gerą kompromisą šiuo klausimu. Ačiū. Prieš e, sudėkime žodį ponui Rykiai, aš norėčiau pasveikinti e, jo tėvinainius, ponas Grisbek Svečius, grupė žmonių iš, manių, iš Association Officers, kurie įpabak. E, Aš manau, kad šita vietovė yra netoli Meco. Taigi sveikinu Jūs atvykusius į mūsų transporto turizmo komitetą. Tikiuosi, Jums patiks Jūsų viešnagė čia, Briuselyje ir Jūs išsiaiškinsite, kokį įdomų darbą mes dirbame. Tik noriu pasakyti, kad neatsitiktinai tas faktas, kad po supažintinimo. E, kitas kalbėtojas yra e, Dominik Reikiai. Taigi, Dominik, e, keturias minutės jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš su dideliu susidomėjimu klausiau ankstesnių kalbėtojų dėl savykos, dėl, dėl, dėl saugumo ir Roberto kaip pranešėjo, taip pat apie agentūrą, atrodo, kad visi sutinka ir šiame komitete, ir, ir parlamente visi yra europiečiai, tai yra, visi yra už integraciją, dėl to problemų nekyla, išskyrus, kad tais atvejais, kai reikia padaryti kai kurios patiksnimus. Pavyzdžiui, šitoje direktyvoje atsispinti kai kurie skirtumai, kurie gali turėti pasiekmių dėl problemų, dėl e, geliškelių agentūros. Jie turi užtikrinti saveikumą ir saugumą. Ir problema, jeigu, jos, jeigu žiūrėsim jos požiūrį, tai turėtų būti, e, reikėtų parengti normatyvinę struktūrą ir kad ji turi būti veiksminga. Taigi iš vienos pusės yra duomenys, o, o iš kitos pusės kokios galės nesuteiksim agentūrai. Dėl normatyvų tai yra iš esmės e, sutarimas, yra sutarima parlamente ir direktyvos pasiūlyme yra teigiama, kad techninės specifikacijos specifikacijos, dėl, dėl e, saveikumo, jų tikslas yra, ir, yra saugumas. Tai tą turi atitik, apibriežti agentūra. Ir apskritai dėl to yra sutariama. Bet kai dėl vykdymo užduočių, tai čia jau e, darosi sudėtingiau, reikia išsiaiškinti, reikia žinoti, dėl to saugumo pažymėjimo, kas jį išduos, kokiu lygmeniu. Ir kaip Robertas sakė, kad reikia atsiminti, kad reikia daryti tokiais dviem lygmenimis, kad šitą agentūrą galėtų suteikti prieigą galimybę patekti į rinką, nes e, yra įvairūs ir labai skirtingi subjektai, kad kiekvienas turėtų prisidėti prie integracijos, prie saveikumo ir saugumo. Ir saugumas yra tai, kad negalima daryti to ar, ar, ar kito, o e, saveikumas reiškia, kad standartai turi būti vienodi, bet na, tokių dalykų nepakanka. Manau, kad atsakymas šitos e, techninius sunkumus taip pat egzistuoja ir jis nesispindi būtinai direktyvoje, nebūtinai direktyv, nebūtinai agentūra turėtų e, viską daryti, bet e, turėtų būti direktyvo apibrieštos agentūros priemonės. Aš, man kila klausimas dėl komisijos pasiūlymų, dėl priedų. Manau, kad prieduose nesispindi tai, ką turėtų daryti agentūra. Ir čia, aišku, yra laiko ir pinigų klausimas, bet vis dėlto reikėtų numatyti e, agentūros e, taikomas priemonės ir jos užduotis, o kitaip tokie argumentai, tai jie, jie tiesiog nieko nereiškia. Kokia yra agentūros atsakomybė, kai, kaip kokias konkrečias užduotis įdaro techninių, techninių specifikacijų srityje. Toliau kitas dalykas kalbant apie perėjimą, tai yra perdavimą galių iš nacionalinių agentūrų agentūrai, Europiniai agentūrai. Čia vėlgi reikia aptarti šitą procedūrą, perėjimo procedūrą, nes kai kurie kolegos, kurie jau tai paminėjo, ir leisti kažkiek laiko, truputį laiko, nes dabartinė e, padėtis, kalbant apie saugumą, apie atsargumą, tai tikrai sunku numatyti nustatyti, kiek reikės laiko prieinamajam laikotarpiu ir reikia e, įsiaiškinti, kur e, ribojasi galės tų e, Europos agentūros ir nacionalinių agentūrai. Ir e, reikėtų, aišku, sustiprinti Europinės agentūros vaidmenį ir kažkiek palikti nacionalinėms agentūrams, bet ne, ne, ne vien kalbant apie galių perdavimą, bet tiesiog e, Europinė agentūra turėtų užtikrinti vieningą integruotą sistemą. Ir turėtų būti aiškus galių pasidalinimas tarp abiejų. On, keep... Puiku, o toliau. E, kolegos iš Prancūzijos ir e, dabar ponas Paniolį keturias minutės. D'accord. Eh... Taip, žinoma, mes sutinkame su to, ką sakė panas Dominik Likė, visų pirma, teisėkros pasiūlymas dėl ketvirtojo paketo, dėl techninių specifikacijų, tai yra būtinas dalykas pagerinti gelžinkelių saugumą ir e, sektorius konkurencingumą. Šitos peržiūros laukia gelžinkelių sektorius, nes dabar gelžinkelių pramonė tikrai e, kenčia nes trūksta neridmenų ir e, tikrai yra labai aukštos, aukšti kainai, kaštai aukštos kainos ir dabar tikrai reikėtų pasiaiškinti ir e, išsiaiškinti, kokie yra, kokias yra didžiausias problemas e, techninių požiūrių. Dėl to e, aš ir mes pritarėme, kad reikėtų Europos gelžinkelių agentūros vaidmenį sustiprinti. E, E, kuris yra įsikūrusi Valencien mieste ir taip pat e, sus, užtikrinti vieningą saveikumą ir saugumą, kai yra išduodami leidimai vien, mm, redmenims ir reikėtų spręsti problemą, nes yra didžiulis skirtumas 25 tai nacionaliniai agentūrai. Ir iš komisijos pasiūlymo aišku, kad Europinė agentūra bus vienintelis vienas langelis, kur bus išduodami leidimai. Aš pritariu siūlomam e, modeliui, bet reikėtų dar paaiškinti, kokias yra e, Europos agentūros galios, tai yra tikrai būtina, kokie darbuotojai ten turi dirbti, bet mes iš esmės pritarėme komisijos tikslams, tai yra sumažinti nacionalinių taisyklių skaičių, tai apišventi papildomų nereikalingų taisyklių. Bet vis dėlto mes manome, kad Europos e, teisės aktų turėtų numanyti, perinamai, numatyti perinamąjį laikotarpį, per kurį Europos agentūra turėtų e, pradėti tinkamai veikti. Ir tai leis pasinaudoti resursais ir, ir, ir patirtimi, užtikrinant saugumą. Ta agent, kultūra, kur, kuri dabar užtikrina tik tai e, tam tikrus normatyvus, kaip kalbėjo e, kolega, bet ji dabar turėtų priimti e, sprendimus ir ji turi progresyviai pamažu pri, pristimti naujas užduotis ir tas perėjimo mechanizmas turėtų vykti panašiai, kaip ir dabar yra, kaip, kaip įvyko e, aviacijos atveju ir reglamentas 2003 metų e, numatė 3,5 e, metų laiko, perinimo laikotarpį kai e, nacionalinės institucijos išduoda e, leidimus e, aviacijos atveju tam, kad būtų užtikrintas saugumas ir nediskriminavimas išduodant leidimus. Tai yra pavyzdys, kuris leidžia mums mes tiesiog galime matyti, kaip perinamoji laikotarpį pasidinti kompetencijas tarp nacionalinių agentūrų ir Europos agentūros. Tai tiek mes turėjom pasakyti, ponė pirmininkė. Ačiū liberalų vardu, ponas Benjon. Dėkoju. Aš manau, kad kiti nariai irgi kalbėjo apie problemą susijusią su, su laiku ir kelion, Europos geležinkelių agentūra ir nacionalinės agentūros turi turėti aiškias atsakomybės ribas, kad nebūtų tokių problemų, kurias matome dabar kai, išduo, kai išduodant saugos sertifikatus įmonėms, riedmenims ir panašiai. Ir kol nebus visiškai aiškios atsakomybės sritys, kaip sakė ir ponas Rykė, išteklių pasidalymas irgi yra su tuo susijęs. Ir jeigu to nebus, tai nepasieksime užsibrieštų tikslų. Ir aš manau, laiko problema yra pati svarbiausia, jeigu norime sukurti veikiančią sistemą. Kitas dalykas yra susijęs su atsakomybė, apie tai kol kas niekas nekalbėjo. Jeigu įgaliojimus perduosime Europos geležinkelių agentūrai, kas tuomet prisims atsakomybę už bet kokius nesklandumus ir ir saugos taisyklių pažeidimą. Kai bus, jeigu kils problemų, kai bus atsakomybė tuo met. Man atrodo, kad reikia aiškiau nustatyti tuos dalykus, kaip bus elgiamasi ne tik su nacionalinio agentūrų ir Europinės geležinkelio agentūros atsakomybė, bet ir kompetencijos sritimis, bet ir atsakomybė. Ir Europos geležinkelių agentūra gali pasikliauti dideliu nacionalinių agentūrų atliekamų darbų. Ir galbūt čia subrangovai galėtų būti irgi numatyti, bet turi būti aiškesnės atsakomybių ribos. Taip pat e, agentūros turi turėti tinkamai išteklių, bet ne tiek, kad visos nacionalinės atsakomybės būtų perimtos Europinės geležinkelių agentūros. Tuomet būtų per daug centralizuota sistema. Dar vienas dalykas, kurį dabar staiga užmiršau. Galbūt e, tiek, Brianai. Tiesiog pamiršau tą trečią klausimą, kurį dar norėjau paliesti. Okay, thank you. Ačiū. Ačiū, Filai. Ponas Krameris žalių vardu keturias minutės. Kągi, mes norime iškių dalykų, norime išplėsti Europos geležinkelių agentūrą, kad ji būtų Europos koordinavimo centras, kad būtų pasiekta tinkama kokybė. Ir aišku, per naktį to nepadarysime. Tačiau kuome, kam reikalingas tas ilgas prieinamasis laikotarpis? Tokiu būdu tik tai užtikrinsime nacionalinę prekybos nacionalinį priekybos protekcionizmą. Reikia elgtis greičiau, reikia veikti greičiau ir tai bus naudinga ir vartotojams, ir geležinkelių sistemai. Ir turime aiškiai dabar įvardinti, kam reiks daugiau laiko. Nes aišku, kad neatsisakysime nacionalinių agentūrų. Reikia, kad jos išsaugotų savo kompetencijos ribas, bet, sritis, bet kai kas bus perduota į europinį lygmenį. Ir čia akivaizdu, kad nacionalinės agentūros tuo met nebus tokios kompetentingos ir jų veiklos baras susiaurės. Yra pavyzdžių, rodančių, ko nereiktų daryti. Turime 6000 km e, geležinkelio ruožus, o nėra traukinių, kurie jais keliautų. Ir čia yra problema pramonė lyg ir yra pasirengusi imtis verslo, tačiau jie nedirba Europos labui. Taigi, ERTMS turėtų patekti į Europos geležinkelių agentūrą, nes ten yra žmonės, kurie gali viską tikrinti ir viską tvirtinti, aprobuoti. Ir tuomet nekils problemų dėl sertifikavimo ir atitikties. be abejonės uždavinių pasidalimas tarp Europinės agentūros ir nacionalinių agentūrų yra absoliučiai būtinas, bet reikalingas ir tinkamas geras bendradarbiavimas. Žinome, kaip tai vyksta. Tačiau nepaisant to, turime keisti situaciją. Finansavimas yra dar viena problema – Geležinkelių, Europos geležinkelių agentūra supranta, kad sertifikavimas, aišku, atneša papildomas, papildomus kaštus. Tačiau ne viskas, ne visi darbai turi būti perduodami Europos geležinkelių agentūrai. Komisija siūlo 43 naujas veiklos rytis. Na, nežinau, gal tai ir yra nemažai, tačiau Na, pasakysiu štai kaip. Geležinkelio agentūroje dirba tinkami žmonės, tinkamas personalas. Na ir jeigu mes norime agentūrą sustiprinti, mes matome, kad aukščiausi pareigūnai išeina ir niekas jų nepakeičia, tai čia kažką reikia dėl to daryti. Ir ataskaitoje yra teikiami pasiūlymai, Ir mano prašymė, pranešime yra teikiami pasiūlymai ir mes turime kažkaip pakoreguoti tuos reglamentus, nes niekaip kitaip nieko nepasieksime. A, matau dar vieną kalbėtoją. Dvi minutės, prašau Jums. Ačiū, ponė pirminkė, mėly kolegos. Šis klausimas susijęs su Europos geležinkelių agentūra, yra susijęs su ankstesniam temom, dėl to ir norėjau pasakyti būtent šiuo momentu. Atsižvelgiant tai, ką sakė kolegos, aš manau, kad vyrauja konsensusas dėl to, kad reikia suderinti Europos geležinkelių sistemą reikia suderinti techninės normas ir įrangą. Aš manau, kad visi tam pritarė. Dabar kitas klausimas, kuris kyla, yra, kaip šiandien mes galėtumėme sustiprinti Europos geležinkelių agentūros įgaliojimus. Ir atsižvelgsiu tai, ką sakė Rikė ir Parnio, jie abu minėjo štai ką reikia priemonių, negalime parengti tinkamo uh, stipraus teksto, jeigu nesuteiksime agentūrai tinkamų priemonių savo įgaliojimus įgyvendinti. Nes, na, priešingų atveju geležinkelių saugumas ne, ne, nebus tinkamai užtikrinamas. Taigi, priemonių problema ir taip pat komisija turi reikalauti kad būtų sustiprinama Europos geležinkelių agentūra. Taip pat aš pritariu tam, kad turėtų būti numatomas supranacionalinis įgaliojimas e, dėl perinamojo laikotarpio, nes labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į iš ankstinės sąlygas, reikalinga tokia viršuje esanti agentūra, kuri galėtų nustatinėti techninės ir kitokias normas. Na ir dar vienas dalykas. Yra numatytas atitinkamas e, laikotarpis. Komisija gal labai tiksliai to e, laikotarpio nenurodo, bet labai svarbu, kad tas laikotarpis būtų tikslesnis, per kokį laiką uh, tas e, arbitražo rūmai turi pateikti atsakymą. Na ir dar vienas dalykas. Bendras sertifikatas, bendra sertifikavimo sistema, ji yra reikalinga ir krovinių, ir asmenų per pervežimo srityje mes galime turėti dviejų skirtingų sertifikavimo sistemų, kalbant apie keleivių ir krovinių pervežimą. Pirmininkas, aš trumpai irgi pasisakysiu dėl tų trijų pranešimų. Uh, Man atrodo, kad išryškėjo, jog būtinai reikia sustiprinti geležinkelių tinklo saveikumą, kaip sakė ponas Bach, ponas Krameris ir ponas Groš. Visiška nesąmonė, kad mes vis dar negalime leisti traukiniams kirsti, kirsti nacionalinės sienas 13 metais. 69-aisiais nukeliavome į Mėnulį, o 2013 metais negalime dar traukiniais pervažiuoti per sienas. Na ir buvo minėtas aviacijos sektorius. Jeigu ta pati sistema būtų aviacijoje, tokia kokia yra geležinkelių e, srityje, tuomet Airbus lėktuvas vis dar ropotų žemę ir lauktų, kol tuos visus sertifikatus valstybės narės išduotų. Nebūtų A310, A300, A380 sertifikatų. Taigi geležinkelių pramonė turi rimtai tai pažvelgti. Aš iš dalies sutinku, kad geležinkelio vietovės išteklių nėra tiek, kad būtų galima viską jai perduoti. Tačiau turi būti numatyta kažkokia tai iški tvarka, kas tarė galutinį žodį, kalbant apie saveikumą ir panašiai. Taip pat ir nacionalinės agentūros turi suvaidinti vaidmenį ir sertifikuoti tam tikrus dalykus, jeigu jos nori keliauti tik, tik tai savo teritorijoje. Ir dar viena mintis, kurią kas kart išsakau, būtent norėčiau priminti komisijai prieš jiems pasisakant e, apie paveldo geležinkelius kurios, e, kurie yra daugeliai mūsų valstybių. Žinau, kad e, sąskaitos čia bus milžiniškos, ypatingai ATIMS sistemoje. Taigi, tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir Eva, labai, labai trumpai. Leisiu pasakyti, jeigu labai trumpai. Taip, tik tai sureaguosiu tai, ką tu sakei. Tu kalbėjai apie 69 metus. Galiu pasakyti, 69 metais traukiniai iš Austrijos į Italijos važinėjo. O dabar kur kas sudėtingiau jiems važinėti. Visiškai sutinku, kalbant apie paveldo geležinkelius. žinkelius Paskutinis kartas, kai buvo užtikrintas geležinkelių saveikimas, buvo tada, kai buvo garo garvežiai, bet nenorėčiau dabar grįžti prie garvežių. Ir tai, ką ir žmonės sakė, buvo tiesa, dabar ilgiau užtrunka keliauti traukiniu nuo Belgijos iki Luksemburgo, nei kad būdavo prieš 50 metų. Tai neturėtų, taip neturėtų būti. Žinau, kad kitose srityse buvo daug patobulėjimo, bet tai mūsų netenkina. Ponas Pakė. Pone Pakė dar pranešėjai turės pasisakyti, kelios minutės kiekvienam. Tai labai prašau, na, dosniai jums duosiu gal kokie 15 minučių, o po to pradėsiu jau mojuoti plaktuku, jeigu viršysite tas 15 minučių. Taigi komisijos vardu ponas Pakė. Chairman, thank you very much. Labai ačiū, pirminkė. Labai ačiū Jums už tokį dosnumą. Tikiuosi, kad. Čia tik vieną kartą taip aš toks geras. E, labai žinome, pažįstame Jūs gerai komisijoje pirmininkė ir prisiminsime dėl e, techninių aspektų ketvirtame geležinkelių pakete, dėl e, pagrindimo. Man labai malonu buvo išgirsti, kad buvo palankiai suteikti mūsų motyvai. Ir jeigu sutinkate, tai nebemanau, kad reikėtų grįžti prie tų klausimų, nes pranešėjai, šešėliai pranešėjai, kiti nariai kur kas geriau viską apibrėžė, negu kad aš galėčiau dabar. Dėl trijų pasiūlymų pakėtė ir bendrų išvadų. Pirmiausia, Europos geležinkelių agentūra. Norėčiau sureaguoti į išsakytas pastabas. Viskas e, visai aišku yra, kad geležinkelio agentūra bus centrinė struktūra, apie kurią suksis visa sistema saugos, atnaujinto tarpusavio saveikumo. Komisija pasimokė iš tų problemų, kurios kilo gyvendinant dabartinę sistemą, kadangi pajėgumai e, labai buvo sudėtingi nacionalinėse agentūrose ir buvo sunku įgyvendinti egzistuojančius teisės aktus. Kaip daugelis narių sakė, mes turėtume e, pasižiūrėti tai, kas padarė su aviacijos saugos agentūra. Ji pradėjo veikti daugmaž prieš dešimtmetį ir tuo metu, kai buvo kuriama daug žinių, kompetencijų, išteklių, daug klausimų susijusių su šiais elementais buvo diskutuojami, kaip kad šiandieną yra e, kalbama apie geležinkelio agentūras, nacionalinės agentūras, taip ir tada buvo e, svarstoma. Aš tikiuosi, kad mes e, pritarsime, kad jūs pritarsite konsensusui ir kad taryba. Tam pritars mūsų principas, kad Europos geležinkelių agentūra glaučiai bendarbiaus su nacionalinėmis institucijomis, kurios neišnyks, kurios išliks ir e, pristatys nacionalinių geležinkelių sistemų specifiką, taip pat parems e, Europos agentūros veiklą apie tai kalbėjo Dominik Rikė, Robert Zylė ir kiti. E, sustiprinta bus agentūra, kuri nelabai išauks. Mes siūlėme papildomai primti 43 e, darbuotojus, bet atlikdami poveikį vertinimą supratome, kad reikėtų maždaug 200 darbuotojų, jeigu ta agentūra viską viena turėtų padaryti. Aš nežinau, ar jūs norėsite į tai pasižiūrėti, bet 43 papildomi mūsų nuomonė būtų pakankama, kad būtų galima agentūrą atlikti numatytas dabar funkcijas. Ir e, tai apima ir glaudų bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis ir yra įvairių pasiūlymų, kaip užtikrinti tokį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas vyks, tačiau už sprendimų prieimimą mūsų pasiūlyme atsakinga būtų agentūra. Mūsų nuomonė toks požiūris išsklaido tam tikras abejonės dėl e, ekspertinių žinių ir išteklių, apie ką buvo kalbama šiandien ryte. Dar norėčiau paminėti pereinamojo laikotarpio klausimą. Daugelis narių akcentavo jį komisijos pasiūlyme e, e, yra e, numatyta peržiūrėti per ketverius metus geležinkelio agentūros veiklą, atsižvelgiant tai, kad ji pradės veikti 15 metais, o paskui po ketverių metų bus pasižiūrėta jos veikla ir reikės ir, ir, ir pasiekti pilnai veiklai. Taigi agentūra turės dirbti, rengdamasi šiems dalykams, bet dabar mes manome, kad ji pasiekė tam tikrą brandą, kuri per ateinančius metus gali pasirengti tam esminiam vaidmeniui. Jie egzistuoja, man reikės, apie šešerius metus, darbuotojai yra patyrę, e, dirbama su nacionaliniais, e, už saugą atsakingais e, saugosiniais darbuotojais ir mes manome, galvodami apie visus šios dalykus, kad agentūra deramai pasirengs priimti, prisimti visus numatytus įsipareigojimus. E, dar paskutinis dalykas yra e, atsakomybės klausimas. E, šiandieną jau numatyta atsakomybė agentūros ir darbuotojų. Agentūros reglamentas ir darbuotojų statutas tą numano, tačiau tai taip pat ir teisinga pastebėti, kad plečiantis jos vaidmeniu, reikės vėl pasižiūrėti šį klausimą ir uh, Airija pirmininkaujanti dabar uh, daug dirba, kad būtų užtikrinta, jog būtų deramai suformuluotos nuostatos dėl atsakomybės ir tokiu būdu užtikrinama administracija valstybių narių ir suinteresuoti asmenys dėl uh, to įtvirtinimo. Uh, atsakomybės dabar sauga ir tarpusavo saveikumas požiūrį yra labai panašus, pasiūlymo tikslas laipsniškai atsisakyti nacionalinių taisyklių ir europinės sistemos ir sutelkti leidimus ir sertifikatų išdavimą Europoje, e, pirmiausiai dėl technologinių e, reikalavimų atitikimo techninių specifikacijų tarpusavio suveikimo, saveikumo ir e, mes e, galvojame apie dvi procedūras, bet bus vienas sertifikatas, kurį išduos agentūra. Tai yra susijęs su dabartiniais procesais. E, valstybės narės su agentūra siekia peržiūrėti nacionalinės taisyklės, kad būtų sumažinta jų apreptis E, daug kas yra išlikę iš praeities ir bėgant laiku jau susiaurėjo tie dalykai. Dabar pasiūlyme yra tam tikrų nuostatų, kurios numato nacionalinėms saugos agentūroms, agentūrai e, pasižiūrėti, kur galima dar e, susiaurinti nacionalinius veiksmus. Europos geležinkelio agentūra išduos vieną sertifikatą. Dėl saugos norėčiau pasakyti, kad tiek tarpusavio saveikumai, tiek saugumo nuostatų peržiūrai svarbiausias dalykas e, buvo e, konkrečiai labai aptartas pasiūlyme Visi šie trys daliniai pasiūlymai turi pagerinti bendrą saugumo lygį, labai aiškiai bus paskirstytos e, pareigos, atsakomybė tarp nacionalinių saugumo agentūrų, notifikuotų institucijų ir geležinkelių agentūros. Ir e, tos e, trys priežiūros institucijos bendarbiaus, taip pat geležinkelio agentūros srityje dirbančios įmonės e, ir tokiu būdu mes užtikrinsime geresnę struktūrą. Taip pat manome, kad progresyviai pereinant e, prie Europos geležinkelio agentūrų, agentūros desnio vaidmens mes sumažinsime e, išteklius nacionalinėse institucijose, kurie galės, pavyzdžiui, būti panaudoti atliekami patikrinimus vietoje ir stebint mm, geležinkelio sistemų operatorius. Tai yra klausimas, apie kurį mes ir toliau kalbėsime ir manome, kad e, to sistema užtikrins geresnį saugumą, kuris visiems labai aktuolus. Porą dar konkrečių pastebėjimų reaguojant į narių pasisakymus. Pirmasis dėl administracinės naštos ir e, pavojaus, kad dabar dabartinės licencijos ar sertifikatai bus kvestionuomi, tai labai svarbus elementas, pasiūlymuose apie tai kalbame. Sertifikato nereikės atnaujinti, jeigu neatnaujinami riedmenys arba tol, kol geležinkelio įmonė nenusprendžia imtis veiklos kitoje valstybėje narėje. E, pagal komisijos pasiūlymą nekils klausimų dėl tokių sertifikatų, jeigu nebus e, labai reikšmingų poslinkių. Antras pastebėjimas, kalbu apie pirmiausiai apie geležinkelio įmonės operatorius ir riedmenis. Komisija siūlo numatyti atsakomybę ne tik dėl e, stebėsienos, bet ir e, dėl priežiūros e, fiksuotiems renginiams. Ir tas klausimas, aišku, liksint tarp institucinio proceso dalimi. Pirminkė, aš dar turbūt kokią minutę turiu. Norėčiau baigdamas padėkoti Jums ir nariams už diskusijas norėčiau pasakyti, kad techninis ramstis, kuris yra dalis platesnio ketvirtojo e, geležinkelių paketo, yra gana sudėtingas pasiūlymas mano nuomonė, tačiau manau, kad e, dabar abi teisėkuros institucijos e, turės užtikrinti, kad proceso pabaigoje turėtume aiškės taisyklės, aiškiai bus paskirsta atsakomybė ir jeigu mums tai pavyks, tai tikrai būsime pasimokę neblogai iš 2008 metų paketo, e, kuris buvo ambicingas, bet kurio gyvenimas buvo labai sudėtingas. Taigi tikiuosi, kad pagerinsime mm, padėtį. Ačiū, o dabar sutikiu žodį pranešėjams. Porą minučių. Pirmiausia, pradėsiu nuo prono degrandės. Atsiprašau. Pirmininkas atsiprašo. Atsiprašau, ponė Bilbao vis dėlto. Na, aš nedidukė moteris, galbūt manęs nepastebėjot, ponė pirmininkė. Bet manau, kad šios dienos diskusija yra labai įdomi ir aš peržvelgsiu apie pozityvius momentus, nors iš tikrųjų neišgirdau atsakymų į pasiūlymus, kuriuos pateikžiu, bet mes sutinkame, kad mes norim daryti pažangą, siekdami stipresnės Europinės agentūros, išaiškinti standartus ir norim įsipareigoti užtikrinant, kad geležinkelių sektorius bus konkurencingesnis ir parodyti, kad atsakomybės, kurias turime, užtikrindami, kad agentūra turės atitinkamų resursų, kad galėtų vykdyti užduotis jai paskirtas ir užtikrinti, jog pasieksim didesnę kokybę ir, ir keliaivių saugumą. Taigi, manau, kad vieno langelio idėja, perinamasis laikotarpis yra sritis, dėl kurių reikėtų dar diskutuoti, dirbti, tikrai būtų įdomu ir manau, kad šį kartą mes žings, žingsim žingsnį į priekį. Patiks, ir parodysim pavyzdį Europos piliečiams, kurie net įlaukia tokių pavyzdžių. Ačiū, pon, ponas Kramer. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems už jų pasisakymus. Šioje diskusijoje vienas dalykas visiškai aiškus, kad mes to norime, norim šitų dalykų, mes visi sutarėme dėl, dėl, dėl, dėl dėlsnės, bet dar neskaipe detalėse. Ir praeitie buvom turėjom patirčių, kur atrodo kažkas e, lyg pozityvų, tik ne, bet mes turim labai atidžiai žiūrėti atvirom akimis. Visi sutinkam, kad komisija turi paskutinį žodį, jeigu yra nesutarimai, kai tada reikia postumio ir ar komisija tada bus įtraukta į procesą, ar į tars paskutinį žodį ir kalbant apie e GA ir nacionalinių agentūrų, ką reikėtų daryti. Aš neįsivaizduoju, kaip, bus, kaip vyksta tas perėjimas ir norėčiau užkumo daugiau. Pone Roberts, ačiū, ačiū Brianai, norėčiau padėkoti jums ir kolegams už pastabas. Aš supratau dėl atsakomybės, dėl perėjimo laikotarpio nustatymo, Tai ir galiausiai tai mes sutinkam su komisijos pasiūlymu, kad EGA turėtų didesnę atsakomybę, didesnę atsakomybę ir kad visi subjektai, tai yra e, geržininkelių bendrovės gamintojai, visi turi būti patenkinti. Ir dėl to visi 25 valstybės e, narės, kurios turi savo gelžinkelius, mes turime nustatyti modelį, kur prieimu šitą teisės aktą, nepateks į blogesnę padėtį, o ne, ne į geresnę padėtį. Tai čia svarbiausia. Ir dėl resursų, dėl lėšų klausimo, na, manau, dėl žmogiškų resursų tai maždaug yra gerai ir, ir um, kai dėl galių EGA suteiktų ir iš komisijos tai pasiūlymą aišku, kad EGA žinos, ką reikia daryti, jeigu mes priimsim tokią sistemą, kaip siūlė komisija. Ir mm, dėl Italijos, Austrijos e, geležinkelių iki antro, prieš antro pasaulio karo partijos e, Respublikose buvo e, traukinys iš Berlyno į Rygą, dabar neturim, taigi suprantam, kad Europa žengia atgal geležinkelių sektoriuje. Ačiū ir dėl, tuomet buvo galiniai garvežiai. Ačiū visiems už diskusijas. Aš nevairavau, nebuvau to, e, tokio garvežio, bet E, miestų dėksanas. Dėkuoju jums visiems ir e, trys, antra, kitos dalis bus rytoj, o e, po pietų kalbėsim apie keliaivių teisę, susitiksim trečią valandą. Ačiū, kad visi laikėsi jiems skirto laiko ir tikrai buvo daug lengviau dirbti. Ačiū. Thank you.